Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die zahlreichen Baustellen. Labas rytas, kolegos. Dėl statybos darbų ne visiems pavyko laiku atvykti į posėdį, bet, mm, kaip sakoma, to akademinio valandos ketvirčio per daug neviršijom ir dabar jau galime pradėti biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Noriu pasveikinti visus labai šiltai, trečią kartą jau šią savaitę. Mm, noriu jūsų paklausti, ar pritarsite darbo tvarkiai, niekas nieko nenori pakeisti. Gerai, tuomet darbo tvarkę tvirtiname. Ir pereikime prie antro darbo tvarkės klausimo. Kaip visada turiu pasakyti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir yra užtikrintas vertimas į reikalingas kalbas. Mm, dabar dėl balsavimo. Balsavimas yra atidėtas. E, tuoj paaiškinsiu viską. Lapkričio 7 dieną nuo pusės 3 iki po 4.10 po piet. vyks bendras posėdis su biudžeto komitetu. Tai toks pagrindinis gal dalykas. O dabar pereikime prie trečio darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos audito rūmų narių skirimas. Visų pirma, noriu pasveikinti uh, Mm, Graikijos valdžios iškeltą kandidatą, poną Nikolaus Milionis. Visų pirma, išklausysim jūsų pasisakymą, paskui perėsime prie klausimą atsakymų sesijos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš pasisakysiu, pristatysiu savo pagrindinį pasisakymą angliškai, o po to atsakinėsiu jūsų klausimus graikiškai. Taigi, gerbiami Europos parlamento nariai, biudžeto kontrolės komiteto nariai, man didžiulė garbė yra būti čia jūsų posėdėje, tikė, tikintis, kad jūs išsakysite teigiamą nuomonę dėl mano skirimo į Europos audito rūmų narius. Jūsų teigiamą nuomonę patvirtins jūsų tikėjimą mano nepriklausomumu ir mano profesiniais sugebėjimais ir tai bus pradžia mūsų instituciniam dialogui ir bendradarbiavimui. Aš esu iš nedidelio miestelio vakarų Graikijoje, iš um, ūkininkų šeimos, jie mane augino su sažiningu, e, puoselėdami sažiningumo, kropštumo, kuklumo vertybės. Aš baigiau um, mokyklą savo gimtajame mieste, po to studijavau studijavau Atenų universitete teisę, ten laimėjau ir stipendiją, po to išlaikiau mm, nacionalinės viešo administravimo mokyklos egzaminus tai ir po to pradėjau dirbti audito rūmose kaip teisėjas. Man pasisekė, nes galėjau gilintis į viešojo sektoriaus teisę ir viešųjų finansų bei apskaitos klausimus Paryžiaus universitete. Čia aš taip pat lankiau um, įvairias konferencijas Prancūzijos audito rūmose, po to dirbau um, Europos audito uh, rūmose Kaip pat aš, ši patirtis suteikė man galimybę susipažinti su Europos finansiniais mechanizmais bei suprasti naujo audito procedūrą reikšmę. E, tokiu būdu aš dar geriau suprantu tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Be to, ši patirtis suformavo gerą pagrindą mano mokslo tyrimams finansų teisės teorijos rytyje. Mano patirtis ir išsilavinimas man suteikė galimybės pasiūlyti savo pagalbą Um, dirbant komitetuose, rengiant audito sistemą mano šalyje. Tuo pat metu aš taip pat um, domiuosi tapyba bei literatūra. Ši veikla, mano nuomonė, mano suteikia man galimybės įvertinti šį mokslą ir mano profesiją per žmogiškąją perspektyvą, tai yra suprasti visuomenės problemas ir žmogišką agoniją, kuri slypi už skaičių, statistikos ir e, brėžinių. Esu visiškai įsitikinęs, kad Europos audito rūmai kaip ES finansinė sąžinė sugeba padaryti savo įtaką per um, pasiunčiamos žinios um, formą. Ir auditorumo atsakomybė, auditorum, audito metodai, um, nuomonės ir ataskaitos dėl Europos biudžeto vykdymo yra labai efektyvios priemonės užtikrinti ES finansinių interesų gynimą. Per savo auditus Europos audito rūmai um, suteikia Europos parlamentui nepriklausomą objektyvę ir patikimą informaciją, kuri leidžia jam išanalizuoti Europos biudžeto e, vykdymo rezultatus. Ir su šiomis kompetencijomis Europos audito rūmai yra pasireiškia kaip svarbus institucinis partneris Europos parlamentui. E, audito rūmai e, suteikęs vertingą pagalbą dėl biudžeto vykdymo procedūros, e, patvirtindami, kad Mm, komisija įvykdė savo biudžeto atsakomybę. Ir kaip bū, galimas būsimas Europos audito rūmų narys, aš pasistengsiu padaryti viską, kas bus įmanoma, kad Europos parlamentas ir jūsų komitetas būtų informuoti nuolat apie m, mm, audito nustatytus faktus ir išvadas ir kad būtų palaikomas konstruktyvus dialogas ir atviras bendradarbiavimas. Aš žinau, kad Europos parlamentas kaip biudžeto m, mm, viena iš institucijų m, e, ypatingą dėmesį skiria ES veiklos finansinių rezultatų įvertinimui kartu bendradarbiaudama su Europos audito rūmais. Aš taip pat žinau apie jūsų nuolatinės pastangas pateikti naujų idėjų dėl e, geresnio e, Europos audito rūmų organizavimo ir funkcionavimo. Taigi dabar esu štai prieš jūs, e, matydamas tikrai labai šviesų horizontą atsiverianti man ir iš tikrųjų aš stengsiuosi pritaikyti visą tai, ką išmokau, ką parašiau, ką, ką kokią patirtį sukaupiau per daugelį metų šiame darbe. Ir jeigu jūs išsakysite teigiamą nuomonę dėl mano paskirimo, aš tikrai labai kruopšiai stengsiuos prisidėti, bendradarbiaudamas kartu su savo kolegomis, žinoma, prie mm, to, kad Europos audito e, rūmų institucinis vaidmuo būtų stiprinamas kaip Europos parlamento akies, kuri nuolat stebi, stebi Europos biudžeto vykdymą e, ir užtikrina ES finansinių interesų apsaugą e, vardan visų mūsų. Ačiū už jūsų dėmesį, ačiū už tai, kad jūs svarstote mano kandidatūrą. Much. Uh, Dėkoju, ponė Milionį. Mhm. Taigi dabar, ponios ir ponai, žodis jums galimybė užduoti klausimus komiteto nariams, išklausius pono Milionio pasisakymo. Kas norėtų kalbėti? Pone Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kandidatą. Šiek tiek pavėlavau, nesusitikau su politinės, politinių delegacijų atstovais, bet ponė Milionė, labai malonu Jūs matyti kaip kandidatą į audito rūmus. Jūsų gyvenimo prašymas yra gan įspūdingas. turint omenyje mūsų pasiūlymus dėl to, kaip ateitie turėtų dirbti auditorumai. Vienas iš tų pasiūlymų yra susijęs su kandidatų patirtimi nacionalinėse audito tarnybose. Taigi tas klausimas mums iš ties yra labai svarbus. Ypač pastaraisiais metais jūs dalyvavote audito rūmų veikloje Graikija ir Ispanija yra to šalis, kurios dabar susiduria su didžiausiais sunkumais dėl krizės, nors, aišku, ta krizė yra europinio masto, išplitusi gan plačiai. Taigi, galbūt jūs galėtumėte daugiau pakalbėti apie viešuosius finansus apskritai. Ir konkrečiau apie jūsų paties šalį. Jūs kalbėjote apie rimtus trūkumus kuriuos jūs pastebėjote per ilgą savo patirtį, dirbdamas audito rūmose, audito tarnyboje, tačiau galbūt jūs galėtumėte paaiškinti, kaip jūsų darbas Graikijos audito valdyboje galėjo galbūt įtakoti, prisidėti prie to darbo, gal per teisės aktus, reglamentus, kažkokius tai konkretesnius veiksmus, e, kaip jūsų darbas galbūt galėjo uh, turėti įtakos Graikijos viešiesiems finansams. Dabar aštuntasis e, punktas. Jūs daug kalbėjote apie atliktą darbą viešų paslaugų finansavimo srityje. Norėčiau jūsų paklausti, paprašyti jūsų daugiau papasakoti apie tai. Matau, kad daug darbo esate atlikęs e, viešųjų finansų, viešo finans, valstybės finansavimo srityje. Ir jūs apie tuos e, dalykus užsiminėte, bet galbūt galėtumėte e, konkrečiau apie tai pakalbėti. Tai yra vienas svarbesnių jūsų darbo aspektų. Na ir galiausiai jūs esate parengęs įdomių publikacijų savo vardu apie auditorumų veiklą. Ir taip pat viename iš jūsų, vienoje iš jūsų publikacijų, kuri buvo paskelbta praeitais metais, jūs kalbate apie konkretų atvejį auditorumuose ir kalbate apie procedūrinės garantijas, kurios yra reikalingos auditorumų veikloje. Tai irgi yra labai įdomus aspektas. Mes irgi dirbame ties tuo klausimu su Olafu, taigi man jūsų nuomonė apie tai būtų labai įdomi. Ačiū. Dėkoju. Ar būtų dar klausimų? Panašu, kad ne. Taigi gal galėtumėte atsakyti? E, gerai, dar yra klausimų. Janas Mulderis. Ačiū pirmininkė. Man irgi jūsų gyvenimo prašymas gan įspūdingas atrodo, bet aš vis tiek turiu klausimų. Eilę metų problemų, problemų Graikijoje buvo ypač daug dėl žemės ūkio subsidijų kontrolės. Nors mokėjimų sistema buvo grindžiama e, išmokomis už hektarą, tačiau nebuvo žemės registro Graikijoje. Ir man visuomet buvo įdomu, kaip įmanoma Ajakso sistemą taikyti, kai nėra tinkamos žemės registravimo sistemos. Taigi norėčiau paklausti, kokia dabar yra situacija, ar jį pagerėjo ir kaip perspektyvus audito rūmų narys į tai žiūri ir tą situaciją vertina. Dėkoju. Ponas Valčytis. Ne, ponas, ponas Odį. Ačiū. EPP frakcijos vardu aš norėčiau irgi Jums palinkėti sėkmės, pasveikinti Jūs atvykusį, ponė Milionis, ir taip pat suprantu, kad norint tapti autorumų nariu, reikia tenkinti dvi sąlygas. Pirmiausia, turėti techninių kompetencijų, techninę kompetenciją auditos rytyje, na, antras reikalavimas yra laikytis etikos reikalavimų ir būti nepriklausomų. Kalbant apie techninius aspektus, jūs pristatėte savo profesinę veiklą, kaip audito, viešo auditoriaus veiklą. Ir tikrai jūsų patirtis iš, iš tiesų visiškai tenkina mūsų biudžeto kontrolės komitetą. Tačiau aš turėčiau klausimą apie Graikijos Graikijos sąskaitas. Ir kai jūs buvote auditorius Graikijoje, visuomet tos sąskaitos nebuvo teisingos. Ir būtent tas sąskaitas turėjo tikrinti Graikijos audito rūmai, audito valdyba. Ir dirbdamas toje valdyboje, ar jūs vertinote Graikijos valstybės viešuosius finansus? Ir ar techninė prasme buvo įmanoma įvertinti, ar tos sąskaitos buvo teisingos ar neteisingos? nes kaip mus informavo Europos komisija, kuomet vertino Graikiją, būtent ir komisijai reikėjo pasitelkti statistinius duomenis, bet su sąskaitomis Graikijoje buvo daug problemų. Ar galėtumėte mums trumpai papasakoti, kokia buvo jūsų pozicija, kai dirbote Graikijos audito valdyboje. Kitas klausimas yra susijęs su jūsų nepriklausomumu. Jūs apibūdinote, pristatėte savo asmenį, savo profesinę veiklą, jūs paaiškinote, jūs esate labai kuklus, nuolankus. Taigi, ar jūs jaučiatės visiškai nepriklausomas nuo Graikijos vyriausybės? Nes būdamas audito rūmų narys, jums, būtent būnant Europos audito rūmų narių, kartais reikia imtis uh, pozicijos, kuri prieštarauja Graikijos pozi vyriausybės pozicijai. Taigi, ar iš tiesų esate visiškai nepriklausomos nuo Graikijos vyriausybės? Ačiū, ponas Balčytis. Pirmininkė, gerimas pretendentė, e, gal mano klausimas bus šiek tiek kitoks. Iš tikrųjų, jūsų patirtis ir įsilavinimas tikrai nekeli jokių abejonių man asmeniškai, todėl kad e, Manau, kad kiekvienas čia kandidatas, kuris yra teikiamas vienai per kitaip priklauso nuo savo vyriausybės, kitaip jis nebūtų patiktas čia ir tą mes turime irgi taip pat vertinti. Mano klausimas būtų kitoks. Ar koks jūsų tikslas e, kandidatuoti į auditorumų narius, ES auditorumų narius, e, nes tenais darbas bus daugiau techninio pobūdžio, asmeninėm iniciatyvom labai nedaug bus galimybė pasireikšti O kai šičia jūsų patirtis, iš tikrųjų dėstymas universitete ir užėmimas tikrai labai aukštų ir atsakingų pareigų valstybėje buvo labai svarbus. Tai grinai žmogiškas klausimas. Ačiū labai. Ačiū ir paskutinis šiame, pasisak... šiame klausimų raunde yra ponas Lavakakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau ir jūs pasveikinti šiame komitete. Aš pats e, turiu akademinės patirties ir šiaip gyvenime suskaitęs labai daug gyvenimo prašymų, bet e, jūsų skaitydamas e, gyvenimo prašymą, matydamas, ką jūs studijavot, kokios profesinės patirties, praktinės patirties sukaupėt, jūsų užimtas pozicijas e, Graikijos audito rūmose matydamas tikrai e, stebiuosi. Esu pozityviai nustebintas. Aš manau, kad jūs esate tinkamiausias žmogus šiai e, pozicijai. Bet ar jūs galit mums pasakyti, kiek nepriklausomi nuo mūsų vyriausybės ir kiek sąžiningai, bešališkai jūs galėsite elgtis, kaip, pavyzdžiui, iškils Graikijos problemos? Europos audito rūmai neretai išsiaiškina problemų ir mūsų valstybėje. Taigi, kaip jūs ją spręsite? Ačiū. Milijonį. Dėkoju visiems. Klausimų nemažai. Prašom, ponė Milionis, žodis jums. Tai Labai ačiū už pateiktuosius klausimus ir už malonius komentarus, kuriuos girdėjau. Pirmiausia, pranešėja ponė Ajala Sander man pateikė klausimų. Jie norėjo sužinoti, kokiu mastu aš prisidėjau prie Graikijos audito rūmų e, sistemos pasikeitimų. Tai man yra turbūt vienas iš lengviausių klausimų. Kalbant apie pajamų pusę, mano darbas buvo labai formalus, mes visi supratome, kad reikėjo sukurti naują teisėkūrinę bazę, kad uh, E, užtikrintume galimybės pajamoms plaukti į biudžetą. O kai e, kalbėjome apie biudžeto išlaidas, tai matėme, kad ten buvo labai daug klaidų, buvo labai daug problemų. Kitas dalykas - e, prevencinės stebėsenos apribojimai. Mes Graikijoje paskutiniai įdėgėme tokius Europos įvestus apribojimus – Ir nepamirškime, kad Graikijos audito rūmai siekia apie 150 metų, jie tiek laiko jau veikia. Ir jo, jų veikla buvo visuomet daugmaž panaši. Bet šį kartą Graikijos administracinėme gyvenime atsirado struktūrinių problemų. Todėl e, pradėjome galvoti, kad e, audito reforma buvo reikalinga tokia valstybė kaip Graikija. Aš jau anksčiau esu sakęs, kad e, auditas turi taikyti, turi būti vykdomas pagal tam tikrus apribojimus. Aš prisidėjau e, prie 210 įstatymo e, rengimo Taip pat padėjau prezidentui rengiant atitinkamą dekretą Mano vaidmuo, manau, buvo gana svarbus, nes aš padėjau išskirti e, problemas, kovoti su tokiais iš ankstiniais nusistatymais, kurie egzistavo labai daug metų ir pajamų ir išlaidų pusėje. E, dėl aštuntojo E, klausimo. Mes kalbame apie gerą finansų valdymą, patikimą finansų valdymą ir panašius dalykus. Graikijoje tokio pobūdžio problemų egzistavo be galo daug iki pat praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio. Mes net nežinojome, kiek efektyviai buvo įgyvendinamas mūsų biudžetas. Reikia pasakyti, kad mes nebuvom vienintelė tokia valstybė Europos Sąjungoje. Ir tada paaiškėjo, kad mūsų darbo metodika, mūsų požiūris buvo atgyvenęs. Supratome, kad reikėjo iš naujo įvertinti Graikijos vykdomą politiką, e, pervertinti administracinių tarnybų darbą. Vertinimas iš pradžių buvo atliekamas popieriuje, bet e, dievo nebuvo pasiekta daug pažangos. O kalbant apie patį veiklos auditą, e, jis E, buvo atliktas e, įsiterpus tarptautiniam valiutos fondui. 1998 metais buvo priimtas naujas įstatymas, kuriame yra kalbama apie europietiško pobūdžio auditą. Ir 12 punktas, 12 straipsnis to įstatymo yra kalba apie e, naujovišką valdyseną. Taigi 98 metų įstatymas jau buvo pagrįstas e, mūsų visų sukaupta patirtimi auditorumuose. Dabar mes tos patirties turime dar daugiau, ji yra dar platesnė, atsirado nauji darbo metodai, nauji įpročiai, veiklos auditas egzistuoja absoliučiai visose valstybėse, o tuo metu 98 metais jis dar tik tai atsiradinėjo. Kalbant apie 12 įstatymą. Jis leido numatyti veiklos auditą visoje Graikijoje, vertinant viešasias valstybės politikas ir panašiai. Poje pranešėja pateikė antrąjį klausimą dėl žemės ūkio išlaidų. Visas e, žemės ūkio subsidijų klausimas yra labai rimta problema E, problema, kuri yra jau ir seniau sužalota ir, ir dabar yra žalojama. Žemės ūkio išlaidos, kurios vykdomas iš ES biudžeto, buvo labai prastai valdomos. Milžiniškų mastų buvo e, prastai valdoma, buvo labai daug skandalų. Kita vertus, e, tiesiog trūko struktūros E, nebuvo geros e, e, faktūrų išdavimo sistemos, nebuvo gero žemės naudojimo registro. Iki pat 2000 metų nebuvo žemės registro, tik 2000 metais jis buvo pradėtas kurti, bet iš esmės ir su juo buvo susijęs milžiniškas skandalas. Dabar viską pradedam nuo nulio ir aš pats dalyvavau audito rūmų planavimo posėdėje, kuriame buvo formuojamos sutartys viešosiams bendrovėms, kurios dalyvaus e, formuojant naująją sistemą, kad būtų galima parengti gerą žemės registravimo sistemą. Manau, kad e, žemės registravimo sistemoje jau yra eita stipriai į priekį, bet e, be abejo čia iškyla labai daug privačių, tokių savarankiškų interesų. Pavyzdžiui, E, matininkų interesai iškyla. Ir netgi yra iškelta bylų teismuose dėl e, šio įstatymo kūrimo, dėl šio dokumento rengimo. Toliau, pono Audy klausimas. Labai dėkoju už jūsų mm, teigiamus komentarus, malonius žodžius. Kalbant apie etiką ir nepriklausomybę, Aš pats e, esu teisėjas, taigi jau e, savaime suprantama, kad e, aš turiu būti nepriklausomas ir mokėti dirbti nepriklausomai. O jūsų klausimo esmė yra susijusi su teisėjo reputacija ir sugebėjimu įgyvendinti sprendimus. Turbūt matėte mano gyvenimo prašymę, kad aš esu buvęs skyriaus, kuris svarstė labai svarbius, svarbes bylas susijusios su ankstesniais ministrais e, vadovas. E, tarp tų ministrų buvo labai įtakingi žmonės, skaitant net ir ministrą pirmininką, tarp jų buvo žurnalistų, mano reputacija buvo sukurta bedirbant audito rūmuose. Ir aš manau, kad audito rūmai Graikijoje galėtų jums tikrai patvirtinti, kad aš esu nepriklausoma savo veikloje. Dėl e, institucijos e, santykių su vyriausybė ir tarsi atsiskirimo nuo vyriausybės mes esame nepriklausomi. Aš nesakau, kad mes e, susidurėme su vyriausybės bandymais atimti mūsų nepriklausomybę, bet tiesiog e, mes esame įpratę taip dirbti. Mūsų gyvenimo būdas yra neatsiejamas nuo nepriklausomybės. Suklaso, suklastota apskaita. Pateiksiu pavyzdį. Žiniasklaida apie jį rašė. Gana daug e, sąskaitų apskaitoje Mes e, žinome, jau dabar e, buvo e, išplaukė iš korumpuotų veiksmų. Buvo tokių atvejų, kai viešų išladų valdytojas tas lėšas skiria savo šeimos nariams ir tai buvo klastojamos paskui viešos sąskaitos. Mes iki šiol uh, gana efektyviai dirbome šiais klausimais, bet mes Graikijoje vadovavomės precedentų teisė, kuri uh, egzistuoja jau daugiau negu 150 metų. Korupcija atsirado jau įgyvendinimo etape ir mes e, bandėme, išsiaiškinę tuos atvejus, sugriauti tas tradicijas, kurios uh, E, iš dalies buvo susijusios su šita 150 metų precedentų teisė. Taigi, kas bus dabar? Jūs e, kalbate apie mano paralelinę veiklą. Na, tiesą sakant, aš antrinės veiklos visuomet turėjau. Aš žinau, kad dirbti audito rūmų nariu yra labai svarbi pozicija ir tai bus rimtas darbas, bet aš ir toliau, tiesą sakant, daug skaitau, lankausi parodose, kaip kad iki šiol darydavau ir tikrai tą darysiu ateityje. Aš manau, kad reikia neatsilikti nuo gyvenimo, nes kitaip e, atitolsti nuo realybės. Aš tikrai noriu tapti uh, laisvo ir bešališko auditų e, rūmų nariu. Prieš maždaug 20 metų aš pats buvau vieno iš e, Graikijos e, parlamentarų atstovas spaudai. Atsiprašau, audito rūmų atstovų spaudai. Ir jau tada aš labai uoliai domėjausi menu ir e, panašiais dalykais. Pone Savrakakį, labai ačiū Jums už gerus žodžius. Audito rūmų metinė ataskaita išskiria daug problemų Graikijoje, bet aš galiu pasakyti, kad mes nesam vienintelė valstybė. Turbūt e, mūsų šalyje e, labiausiai yra fiksuojami problemiški atvejai. esame turėję konfliktų su Graikijos vyriausybė ir dėl to reikėjo kreiptis į audito rūmus, e, bet mes mokomės iš klaidų. Ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Milionis. Ich habe jetzt äh, als nächstes die Frau. Labai ačiū, ponai Milionis, ponia Greslė. Um, hab. Labai ačiū. Mm, kalbėdamas savo vardu per kartą, noriu pasakyti, kad mane e, Milionės aš jūsų nepažįstu, bet nerimauju, nes e, jūsų gyvenimo aprašymė yra paminėta, kad jūs dirbote auditorumuose ir jūs dalyvavote priimant visus svarbius sprendimus. Taigi aš norėčiau kaip atsakinga Europos rinkėjams pasakyti, kad nepadarėme klaidos pateikdami savo nuomonę dėl jūsų. Taigi aš norėčiau išgirsti iš jūsų, ką jūs padarėte pareikalaudami, kad Graikijos sąskaitą tvarkančios institucijos susitvarkytų e, savo reikaluose. Pavyzdžiui, 2007 metais mes žiūrėjome žemės ūkio išlaidas, 2007 metais lankėmės Graikijos auditorumuose ir Man atrodo, kad tuo metu ir jūs dirbote ten ir susitikote su mumis ir tuo met mes matėme tokius Graikijos auditorumus, kurie tikrai nenorėjo vykdyti savo pareigų, taigi man kyla problemų dėl to. Ir dabar vienas iš ilgiausiai Graikijos audito rūmose dirbusių narių yra pasiūlytas į šias pareigas. Iš tikrųjų reikia pasakyti, kad Graikijoje situacija buvo baisi. Gal per 300 buvo šešilinių biudžeto, kurie visiškai buvo suformuoti greta Graikijos tikrojo biudžeto. Taigi man atrodo, kad Graikija yra labai svarbus klausimas mums visiems. Kiekvienai valstybei nariai tai yra labai svarbus klausimas, nes mes dabar matome, kaip solidarumas, kaip savoka nukentėjo Graikijos valdžia tiek ilgai ignoravo tas problemas. 2010 metais mm, man vizito metu susidarė geresnė gal nuomonė, tačiau uh, Tuomet mes susitikome su žmonėmis, kurie buvo gal tik tai 3-4 savaitės atliekantys savo pareigas ir sakė, mes, čia ne mes kažką tai tokio padarėme, čia mes tik dabar um, esame paskirti, mes dirbsime gerai, čia tik tai tie, kurie pirmai dirbo, bu, dirbo blogai. Uh, Tai man iš tikrųjų kila problemų dėl tokios situacijos. Man atrodo, kad reikia geriau padirbėti, kad tikrai įtikintumėt mane. Aš tai tik ką mačiau. Uh, Jūs esate tik tai po Džibučio Svazilendo pagal skaidrumo indeksą 94 punktus turite. Taigi, kokia yra jūsų patirtis su korupcija? Matau, kad jūs esate nuveikęs gyvenime ir daugiau, ne vien tik tai audito rūmų narys buvote, bet man atrodo, kad dėl to gal galima tik apgailėstauti, nes audito rūmų nario pareigos yra tokios milžiniškos, kad daugiau neturėtų likti laiko niekam kitam. Tai iš tikrųjų mane neramina situacija. Aš pasiūlysiu dabar, pana Milionė, atsakyti iš karto į šį klausimą. E... Θα ήθελα να απαντήσω στις eh, ερωτήσεις σας ως εξής. Norėčiau atsakyti jūsų klausimą. Nebuvau. Nesu dabar pirmininkas, buvau tik tai kaip vyriausias narys pirmininkas, o dėl to, ką mes atlikome krizės metu, kaip auditorumai 2010 metais, Bet žiniasklaidoje buvo kalbama apie tai. E, tu tik kaname ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ίσως να μην κάναμε τίποτα γιατί... Taip, buvo didelė problema ir nedaug ką padarėme dėl to, kad nieko negalėjome padaryti iš tikrųjų audito rūmų institu, kaip institucijos funkcijos yra ribotos. Jos yra pribotos tik tai e, išlaidų e, vertinimo ir stebėjimo. Mes negalime atlikti, pažiūrėjau, subsidijų ir panašių dalykų tikrinimo. Pagal įstatymą taip yra, taigi tai ne mūsų kaltė. Bet reikia pasakyti, kad mes mėginome išplėsti audito savoką kad e, įtrauktumėm taip pat ir veiklos rezultatų auditą tam tikrą prasme. Ir su ūkio ministerija mes tuo met stengiamės dirbti, bet jie pasakė, pažiūrėkite įstatymą, štai yra jūsų pareigos tik tai tokios ir tiek. Mūsų darbas yra tikrinti informacijos patikimumą ir jie kritikavo mus pasak, dėl to, kad buvo mm, su, um, į monetarinę sąjungą einama su neteisingais skaičiais. Jie mus kritikavo, bet aš turiu pasakyti, kad mūsų rankos buvo surištos, mes negalėjome nieko daugiau padaryti. Uh, vidaus auditas Graikijoje neegzistavo kaip savoga. Jum gal tai atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, tačiau e, Graikijoje tai buvo įvesta tik tai 2010 metais. Tai galite įsivaizduoti, kad e, per rinkimus 2009 metais e, mes į rinkimus ėjome su skola, kuri viršijo Maastrichto kriterijus. Graikijos statistika Mm, rodė, kad mes devyniais punktais viršėme Maastrichto kriterijus, o iš tikrųjų situacija buvo kitokia, taigi jūs teisingai nerimavote. Paskui komisija pasakė, kad iš tikrųjų, iš tikrųjų yra 13 ar 14 punktų viršėmi Maastrichto kriterijai, tai mes iš viso buvome pasimetę. Uh, mes iš tikrųjų nieko negalėjome padaryti. Visi mus kaltino, kad mes neteisingai atlikame savo darbą, kad mes blogai dirbame, kad mes nieko nedarome dėl Graikijos visuomenės, bet iš tikrųjų mes nieko negalėjome padaryti. Ko... Korupcija. Taip, aišku, aš analizavau e, korupcijos rodiklius ir man tikrai, aš tikrai negaliu pasidžiaugti tuo, kad man teko susidurti su šiais dalykais. kuomet mes galvojame apie planus, kaip sistemą pakeisti, vienas verslininkas atėjo ir pasakė, gal jūs galite padėti man viską teisingai sudėlioti. Paskui jis atėjo ir pasiūlė pinigų man. Jis Aš galvau, kad jis yra sąžininkas žmogus, kuris tiesiog paprašė pagalbos sutvarkyti su sąskaitom, o jis atėjo ir atnešė man pinigų. Aš jam iš karto pasakiau, kad net nebandykit savo piniginės praverti, nes aš iš karto kviesiu policiją. Man iš tikrųjų, man baisu buvo netgi tai, kad jis tiesiog pabandė tai pabandyti, pabandė pasiūlyti man kyšį. Tai, o iš tikrųjų tokia praktika yra plačiai paplitusi ir dėja, dėja korupcija yra tokia paplitusi Graikijoje, kaip kad apie silpnai augantis ant medžių. Aš galiu dėl to tik tai apgalės tauti. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Äh, Koju? Gal tuomet aš galėčiau papildomą dar klausimą jums, ponė Milionį, užduoti. Nes čia vienas toks yra aktuolus klausimas. Graikija buvo ES narė, jau yra ES narė jau 40 metų. Ir jeigu aš teisingai jūs supratau, todėl užduodu šį papildomą klausimą. Tai jūs teigiate, kad Graikijos audito rūmai dėl teisinių ir faktinių priežasčių negalėjo audituoti Graikijos biudžeto taip, kad e, klaidos, problemos, kurios išiškėjo per trojkos ataskaitas, būtų susektos ir surastos anksčiau. Žinoma, e, Graikijos auditorumai, jeigu teisingai jūs supratau, dėl, kaip sakiau, teisinių ar kitų objektyvių priežasčių tiesiog negalėjo atlikti tinkamai audito ir sutikrinti Graikijos viešuosius finansus. Jeigu tai yra tiesa, tuomet kyla klausimas, ar valstybė narė Graikija iš tiesų gali turėti teisę ES lėšos ateityje. Kaip jūs vertintumėte tai? Kaip, koks būtų jūsų vertinimas ir nuomonė? Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Graikija nuo 80 metų yra ES narė. Ką galėjo padaryti auditorumai dėl juridinių, dėl faktinių priežasčių, dėl kompetencijų. Rib, kom, er, auditorumų kompetencija buvo ribota Graikijoje. Na ir audito rūmų vaidmuo. Daugiau buvo, buvo ribotas, toks, koks nu, buvo numatytas įstatymais. Na ir Bendrai kalbant apie visą sistemą Graikijoje, ta sistema iš tiesų buvo su dideliais trūkumais. Ką aš turiu omenyje? Graikijos parlamento pirmininkui buvo pateikta ataskaita be jokių aptarimų, be jokių diskusijų. Dabar ta ataskaita pirmiausia patenka į Graikijos parlamento finansų kontrolės komitetą. Bet tai reiškia, kad tiesiog mum, mes neturėjome institucinės paramos auditorumuose Graikijoje. Parlamentas, kuris turėjo išklausyti auditorumų narių, taip nebuvo. Iš tiesų, tos pastabos buvo tik tai pateikiamos ataskaitos pateikiamos raštu ir diskusijų nevyko, niekas į jas nekreipė dėmesio. Dabar dėl to, ką, ką atskleidė Trojka savo ataskaitose, taip, esate teisus, kas vyko su bendrijos lėšomis visus tuos metus. Buvo piknaudžiaujama ES lėšomis ir tas piknaudžiavimas buvo tikrai neįtikėtino masto. Ir kaltinti reiktų daugą. Matyt, ir pati sistema buvo korumpuota nuo pat pradžių. Galbūt tai buvo pagrindinė problema. Bendrijos subsidijos buvo išduodamos be jokių patikrinimų iš anksto, nebandant išsiaiškinti, ar šalyje apskritai yra vidaus auditas. Taigi, lėšos buvo švaistomos, išleidžiamos. Tiesiog pinigai kaip iš kokio tai čiaupo plaukė. Ir tiesa, aš suprantu, kodėl jūs esate sunerime ir kodėl jūs e, kvestionuojate mano šalies sugebėjimus tvarkyti su ES lėšomis. Aš, aš puikiai suprantu jūsų argumentus. E, dėkoju, ponas Odi, o pato ponė Gresli. Vis e, aistringesnės ir aistringesnės tampa šios diskusijos dabar. Aš neužduosiu to paties klausimo dėl struktūrinių fondų, tačiau aš norėčiau greiptis ir Europos komisiją, kuomet yra primamas sprendimas dėl valstybės narės įstojimo į Europos Sąjungą. Ten yra skyrius dėl biudžeto ir administracinių išlaidų kontrolės. Tai reiškia, kad sprendimas dėl valstybės narės tuo metu buvo priimtas ir turėjo šalyje būti institucija, kuri turėjo kontroliuoti šalies biudžetą. Na, aš nežinau, kokios buvo dėrybos su Graikija, bet man tiesiog įdomu, kaip Europos komisija priimė sprendimą dėl valstybės narės įstojimo, nepatikrinusi, ar laikomasi yra taisyklių dėl e, finansų tvarkymo ir e, kontrolės, iš ankstinės kontrolės, vidinės kontrolės ir kodėl nebuvo taikoma pažeidimų procedūra. Ir ne, nepareikalauta, kad valstybė pakoreguotų savo sistemą, savo, savo institucinę sąrangą taip, kad vyktų ta vidaus kontrolė ponia Greslė. Dėkoju e, pirmiausia už e, atsakymus ir už tokį pasiaukojimą. Aš, aš suprantu, kad jums nėra lengva, kad ta padėtis jums tikrai nėra lengva ir mums ta situacija nėra labai lengva. Patikėkite manimi. Aš dalyvavau e, abiejose delegacijose į Graikiją kuomet buvo du vizitai rengti į Graikiją. 2007 metais Graikija nebuvo gyvendinusi Ajakso reikalavimų, nors tai buvo privaloma sąlyga, norint gauti lėšas. Nuo 97 metų, nors Graikija gaudavo 10 metų tas lėšas, vis tiek sąlygos nebuvo patenkintos. Fisher Bowl tada buvo komisarė iš Danijos ir ji buvo viena iš pirmųjų, kuri ir iškėlė tą problemą. Labai rimtai ją iškėlė. Ir mes pasakėme, kad jeigu viskas nebus sutvarkyta per dviejus metus, tuomet pinigų daugiau negausite. 2010 metais klaidų lygis sumažėjo 3,5 karto dėl to, kad buvo įdėkta ta sistema. 2010 metais mes atradome įdomų dalyką. E, pasikalbėjome su žmonėmis, kurie tvarkė struktūrinius fondus. Jie pasakė, viskas tvarkoju, viskas puiku, viskas teisinga ir gražu. O po to, po tų diskusijų, aš perskaičiau straipsnį Le Monde. Būtent ten buvo interviu su Graikijos finansų ministru. Ir jis tą pačią dieną pasakė, kad struktūriniai fondai išvaistyti. Jie buvo išleisti pirka, perkant automobilius ir baseinus. Le Monde 2010 m. gegužės mėnesį tas straipsnis pasirodė, tas interviu su finansų ministru. Taigi norėčiau jūsų paklausti, ką padarė audito rūmai, kad būtų tikrinami struktūrinių fondų panaudojimai ir žemės ūkio lėšų panaudojimas. Ir aš, na, asmeniškai nieko prieš jūs ne, neturiu. Aš jūsų nepažįstu ir anksčiau su jumis net nesu bendravusi, išskyrus gal tą vieną vizitą, kur, kur, kur teko su jumis susidurti. Graikija 95 procentus gauna bendrą finansavimą iš ES e, šiuo metu. Ir tai, kad lėšos nebuvo tinkamai naudojamos, už, už tai, kaip ir ES dar jūs labiau apdovanodavo. Taigi, kaip taip yra? Yra šimtai projektų Darbo grupės ataskaitose, trojkos ataskaitose kalbama apie tai, kalbama apie tai, kad nėra jokių gerų žinių ir man neramu dėl e, Graikijos to nuosavybės jausmo, nes bendra, bendrafinansavimo mastas dabar yra mažesnis. Ar tai reiškia, kad viskas dar blogėja? Jūsų pareigos ateitie bus labai svarbios. Mes tikrai negalime taikstyti su tuo, kad Graikijos narys, nesvarbu, kas jis bebūtų, bandytų pridenginėti tokius dalykus ir nepateikinėtų mums tikslių skaičių. Dar vienas narys ir tada gal baigsime e, klausimus. E, ponas Epingas dar nori užduoti klausimą. O po to dar, aišku, praneš, pranešėja pasakys. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu klausimą Nes kandidato gyvenimo prašyme matau, kad 95 ir 96 metais jis dirbo kaip Graikijos audito rūmų nario atašė. Tuomet Graikijos audito rūmų narys buvo Nikolao, ar ne? Ponas Nikolao, ar tiesa? Ne, minima yra kita pavardė. Kągi, e, pataisykite, jeigu esu neteisus, bet aš tuomet dirbau komisaro Kalas kabinete. Ir nuo 2004 iki 2007 metų buvo toks informatorius, kuris į mus kreipėsi. Jis dirbo vienam iš Graikijos audito rūmų nariui. Ir tas audito rūmų narys graikas pasakė, kad e, jos kabineto e, nariai turėjo perduoti, e, čia buvo moteris, jai savo atlyginimus. Ar jūs kažką apie tai esate girdėję? Dar vienas klausimas, Ines, bet ar prieš atsakymus, ar po to, po atsakymų? Po atsakymų. Po kandidato atsakymų, prašau, ponė Milionė. Ε, πράγματι, κύριε Οντή, ε, το ζήτημα των... Taigi, atsakau. Pirmiausia, ponui Audy. Graikijos administracinės struktūros. Taip, problemų yra. Jau anksčiau sakiau, e, vidaus audito nėra ir tai yra rimta problema, nes pinigai gali e, tiesiog patekti į mūsų rankas ir būti išleisti be rimtos kontrolės. Ieškome sprendimų ir e, kartais atrodo, kad Iš tiesų, pinigai plaukia kaip iš krano e, be jokios kontrolės. Lygiai tą patį e, galėčiau pasakyti dėl e, tų baseinų ir e, brangių automobilių. Pone Greslė, audito rūmų darbas nėra atlikti tik tai pirminius tikrinimus. Mes turime atlikti ir antrinius tikrinimus. Pirminius tikrinimus atlieka ūkio ministerija. Ūkio ministerijoje egzistuoja finansų kontrolės komitetas, kurio uždavinys e, tikrinti bendro finansavimo atvejus. Vėliau e, jūs e, surinkta medžiaga perdodama auditorumams. Aš pats esu dalyvavęs tokių bylų nagrinėjime ir esu ne vieną kartą prašęs gražinti pinigus. Įsivaizduoju, kad aš buvau griežtesnis negu visi kiti. Taigi aš žinau, kad Graikijos administracijoje egzistuoja sisteminės struktūrinės problemos. Ir dėl to gali būti, kad e, Graikijos finansavimo sistema turės būti apversta aukštinkojomis. Bet darome viską, ką galime. Pone Nikolau, turiu pripažinti, kad apie jūsų minėtą atvejį nesu net girdėjęs, kai e, Aš e, buvau patarėjas auditorumuose. Dirbau antropopolo padalinyje. Aš nežinau, ponė Nikolau, ar jūsų pasakojimas yra teisingas ar ne, bet aš žinau, kad problemų yra buvę. Manau, kad audito rūmai ketino iš tos moters atimti pensiją. Aš pats nežinau tuo atveju, nepažįstu tos moters, nes jau tada turbūt buvau išėjęs. Antrotopolos e, buvo sąžiningas žmogus, teisės ekspertas, juristas, tiek aš galiu tik pasakyti. Labai ačiū ir pabaigai ponė pranešėja. Yo entiendo que su posición es, es difícil. Calle ponė Milionė. Aš suprantu, kad jums yra sunku, nes ne jūs pats esate atsakingas už visas ekonominės ir socialinės struktūras, e, kurios, su kuriomis jūs turite dirbti ar kuriuo aplinkoje jūs turite veikti. Ir jūs negalėtume dabar čia atsakinėti, tarsi būtumėt valstybės prezidentas ar ministras pirmininkas. Tačiau Jūs esate buvęs e, savo audito e, rūmų valdybos nariu. Ir jūs teisingai pastebėjote, kad Graikijos e, viešųjų finansų būklė turi lemiamos reikšmės audito darbo, darbui ateityje ir jo sugebėjimui bendradarbiauti su nacionalinėmis audito institucijomis. Jūs kalbėjote apie e, darbo tvarkos taisyklės. Jūsų dokumento 15 puslapyje apie tai kalbama. Bet jūs čia mums puikiai paaiškinote, yra sukurtas įstatymas, pagal kurį audito rūmai turi teikti ataskaitas šiam parlamentui. Mes palaikome tokį bendradarbiavimą, kuris turi uh, itin svarbios reikšmės mūsų apskaitos demokratiškumui ir deramam jų auditavimui, jos auditavimui. Kolegoms norėčiau priminti, kad nereikia išmesti pasiekimų su visais pašaliniais e, padariniais. Ponas Milionis audito valdyboje turėjo kovoti e, dirbdamas. Ir e, iš tiesų yra taip, kad komisija gali bet kuriuo momentu iškelti bylą dėl pasitikėjimo nepateisinimo prieš Graikiją ar prieš mano valstybę Ispaniją. Todėl aš manau, kad turėtume elgtis logiškai ir nuosekliai. Vienodos taisyklės turi būti taikomos visiems. Tiesa ta, kad E, dėl Graikijos padėties e, problematiškumo kaltas ne ponas Milionis. Jeigu pažiūrėtumėt į korespondenciją, laiškus rašytus audito rūmams, tai pamatytumėt, kad Graikijos audito rūmai ne visuomet pateikdavo adekvačią informaciją, taigi reikia gerinti visą sistemą, koreguoti turimus mechanizmus. Tačiau aš nemanau, kad mes e, tuos sunkumus galime suversti vienam kandidatui. Mūsų turimam kandidatui. Kaip žinia, galbūt čia ir kalbinių problemų iškyla, su jumis nebus taip lengva bendrauti tiesiai kiek mes norėtume, bet aš matau, kad jūs demonstruojate puikų padėties supratimą, esate gerai išanalizavęs savo valstybės sistemas ir galite būti vertinamas kaip puikus kandidatas, padėsintis mums užtikrinti, kad ateityje santykiai tarp audito rūmų ir Graikijos audito valdybos klostytųsi sklandžiai. Ir taip mes galėtume užtikrinti deramą e, Graikijos viešosios apskaitos kontrolę. Jeigu nuspręsime remti jūsų kandidatūrą, kokių praktinių pasiūlymų jūs pateiktumėte, kad padėtis Graikijoje pagerėtų ir e, išsis, išsklaidyti būtų tie dvėjojimai, kurių mes vis dar turime dėl Graikijos atskaitos auditavimo. Ypač e, man rūpi problemos susijusios su ES teikiamų subsidijų ir fondo auditavimu. Jeigu, sakykime, jūs būtumėt paskirtas, ką darytumėt nuo pat pirmos dienos, kad užtikrintumėt reikalingiausią e, skaidrumą E, apie padėtį Graikijoje. Taip mes galėtume išspręsti jūsų valstybė Europos Sąjungai aktualiausias problemas. Stokį. Pone Milionis, jūs turbūt norėtumėt baigti. Labai ačiū, ponė Ajala Sender, už jūsų išsakytas mintis. Aš iš tiesų jaučiuosi atsakingas už tai, kas vyksta mano valstybėje kaip Nikos Kazansakis yra sakęs, jeigu visuomenėje kažkas e, nevyksta taip, kaip reikėtų, tai aš esu už tai atsakingas. Jeigu jūs paremsite mano kandidatūrą. Ir e, kalbant apie santykius su Graikijos auditorumais, aš savo vaidmenį apribosiu. Ir e, galbūt aš e, kaip asmuo su jais bendrausiu, bet jokių būdų neįsiu e, tarnybinių pareigų, palaikydamas ryšį su auditorumais. Jeigu tapsiu Europos auditorumo nariais ir galėsiu įtakoti e, Graikijos audito rūmų e, poziciją, e, taip, kad jie patys susiprastų, jog reikia pakeisti savo nacionalinių auditorumų struktūras. Tai aš tada stengsiuosi tai padaryti. Esmė yra ta, kad mes turime atsisakyti tos ribotos juridinės bazės. Mes turėtume kur kas praktiškiau vertinti esamas problemas. turime išlikti įstatymo dvasioje, bet nesivadovauti įstatymo raide. Nes ir mes norime pradėti taikyti veiklos auditą, tai yra vienas iš mūsų pageidavimų šiuo metu. Dėl mano santykių su jūsų komitetu, e, manau, kad tai yra institucijų klausimas. Europos audito rūmai yra bendros institucinės struktūros dalis. Auditorumai atsirado dėl to, kad parlamentas iškėlė atitinkamą iniciatyvą, taigi palaikysime praktiškus ir sąžiningus santykius. Ačiū. Ačiū ponė Milionis. Ačiū už atsakymus į klausimus. Galime jo klausimą šiuo, klaus... šiuo punktu baigti ir mm, lauksime tolesnių susitikimų su jumis. Next one is the European Public Prosecutor mm -hmm. to sign, yeah. decided by coordinators. Mm -hmm. Ja, meine Damen und Herren, ich darf äh, an dieser Stelle die äh, Kollegos. Norėčiau pasveikinti ponę Danielę Lamark, kandidatę iš Prancūzijos. Gal galėčiau visų pirma ta, paprašyti jūsų, ponė Lamark, tarti jūsų prisistatymo žodį. Sveikinu jūs atvykus pas mus. Mesdames et messieurs les députés, Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, dėkuoju Jums už suteiktą galimybę pristatyti savo kandidatūrą. Jums iš tikrųjų man labai svarbus yra Jūsų komitetas ir kaip mano gyvenimo prašymė yra paminėta. Iš tikrųjų visą savo gyvenimą esu skyrusi viešųjų finansų auditui, dirbau Prancūzijos audito rūmose ir turėjau galimybę tikrinti sąskaitų tinkamumą visais atžvilgiais, taip pat ir baudžiamojo aspekto požiūrį ir, aš, ir nuo 2008 metų konstitucijos pakeitimais buvo pakeistas auditorumų e, darbas ir mano patirtis susideda iš kontrolės, kurią vykdžiau 15 metų, taip pat pirmininkavau 10 metų regioninėms auditorumų e, padaliniams E, Marselio, e, Provanso Alpių žydriojo kranto regiono rūmams vadovavau, taip pat ir valstybės finansus tikrinau ir Prancūzijos audito e, rūmai turi mm, užtikrinti didžiulės valstybės finansų priežiūrą ir labai svarbu yra nešališkumas auditorumų, taip tikrai labai pagrista reputacija ir aš noriu pasakyti, kad dirbau atliekant e, ir e, taip pat ir vykdant mokymus įvairiose srityse ir aš greta savo pagrindinių pareigų e, atlikau įvairios papildomos veiklos ir iš tikrųjų daug išmokau iš to, pasidalinau savo patirtimi. Regioniniai audito rūmai gali atlikti visą kontrolę ir gali taip pat palaikyti ryšius su žiniaslaida ir yra pasirenkama svarstomos temos, kuriomis reikia atlikti mm, kontrolę, kuri būtų naudingiausia ir yra parenkomos kontrolės strategijos bei priemonės, kurios yra reikalingos atlikti auditą, aišku, jos yra ribotos ir žinoma reikia pagrindinius mm, audito ir kontrolės mm, variantus parinkti ir užtikrinti tinkamus rezultatus, užtikrinti kontrolės priežiūrą, reikia prižiūrėti, kad komandos būtų tinkamai apmokytos ir suformuotos, kad būtų lygybė užtikrinta. Taigi mano vaidmo buvo labai svarbus ta prasme, kad prisidėjau prie mano audito rūmų darbo gerinimo ir iš tikrųjų aš tikiuosi, kad ir sulauksiu jūsų pasitikėjimo. Labai rimtai e, esu nusiteikusi dirbti e, Europos institucijose. Aš per visą savo e, profesinį gyvenimą tikrai palaikiau plačiai ryšius ir per penkerius metus, kuomet vadovavau audito rūmų tarptautiniam padaliniui, aš dirbau kartu su ES audito rūmų institucijų ryšių palaikymo pareigūnais ir tarnybomis klausimus. Mes e, tiek ir nacionalinių lygmenių, tiek ir e, su Europos audito rūmais bendradarbiavome ir man buvo pavesta taip pat e, vadovauti ir. Mm, mūsų auditorumų e, santykiams su Eurosai ir Arabosai ir aš e, tikrai suprantu, kad labai svarbu gilinti santykius tarp institucijų tam, kad būtų galima padėti tiem, kurie yra labiausiai pažeidžiami, kad iš tikrųjų jie galėtų suvaidinti visą savo vaidmenį savo valstybėje ir čia e, tikrai suprantu, kad ES vaidina labai svarbu vaidmenį ir per visą savo profesinį gyvenimą aš palaikiau labai glaudžius ryšius su akademiniu pasauliu, per įvairius leidinius, per įvairius įvairius mokymus ir man atrodo, kad tikrai viešojo sektoriaus mokymai yra labai svarbus ir čia mm, galima uh, galvoti ir apie uh, vadybos teisės uh, kitus elementus, kurie yra labai svarbus atitinkamai pagal sudariusią situaciją ir galiausiai norėčiau uh, akcentuoti vieną labai svarbų elementą, tai yra mano nepriklausomumas. Per visą savo profesinį gyvenimą aš buvau nepriklausoma e, teisėja audito rūmų narė ir iš tikrųjų nepriklausomumas tai yra mūsų profesinė etikos eleme, pagrindinis elementas. Ir, mm, me, iš tikrųjų mūsų pareigos mus saugo ta prasme ir mūsų darbas turi būti ne, nepriklausomas ir objektivus. Mes tarnaujame piliečiams. Be to esu giliai įsitikinusi, kad nepriklausomumas yra ne vien tik tai statuso elementas, tai yra kasdienė praktika, kultūra, kurią reikia nuolat puoselėti. Ir aš galvoju, kad tikrai norint būti visiškai nepriklausomam, reikia um, atsisakyti stereotipų, susiformavusi iš anksto nuos, nuostatų, kad ne nebūtum tendencingas, kad ne, būtų, ne, būtum nepriklausomas nuo kitų nuomonės. Todėl aš galvoju, kad labai svarbus mokymai yra, labai svarbu yra tobulinti savo praktiką ir savo metodus gilinti ir labai svarbu šie yra mūsų partneriai, mūsų kontaktai su partneriais, taip pat ir iš užsienio. Ir ne vien tik tai užsidarydamas savyje, tik tai um, būsi nepriklausomas. Labai svarbu yra tą nepriklausomumą gilinti per ryšių su kitais. Ir todėl santykiai su Europos audito rūmais yra labai svarbus. Ir labai svarbus taip pat ryšiai su um, parlamentais, nacionaliniais parlamentais taip pat, kad ta kontrolė tikrai būtų vykdoma taip, kaip tikisi piliečiai. Savo mm, um, Jeigu parlamentas e, palaikytų mano kandidatūrą ir tapčiau Europos audito rūmų nare, aš tikrai užtikrinčiau, kad būtų labai glaudų santykiai palaikomi su komisija ir parlamentu, kad iš tikrųjų visuomet, kuomet jums būtų reikalinga, aš visuomet tikrai atvykčiau pas jūs ir, ir visuomet, kuomet jums reikėtų mano pozicijos, aš būčiau pasirengusi kaž, su jumis bendradarbiauti. Ačiū, ponė Lemark. Klausimai, atsakymai ir diskusijos. Kas pradės? Pranešėja. Prašau, ponia Ajala Zender. Ačiū. Sveiki atvykę į biudžeto kontrolės komitetą, ponė Lemark. Jūs esate Prancūzijos kandidatė į audito rūmus. Vyriausybė pateikė rekomendacijas šiam komitetui, bandant dabar atkurti auditorumų darbo pusiausvyrą. Turime gavę penkių, penkis kandidatus, keturi iš, iš jų yra nauji, nauji, jūs esate vienintelė moteris iš tų penkių kandidatų. Taigi, jeigu paskirsime jūs, tuomet šiek tiek atkursime lyčių pusiausvyrą kad auditorumai geriau atstovautų visai visuomeniai. Jūsų gyvenimo aprašymas labai spūdingas, mane ypač domina jūsų darbas Prancūzijos audito valdyboje. Jūs buvote vienų iš rūmų pirmininkė, tai irgi mums yra labai svarbus faktas. Na ir žinoma, ateityje labai svarbu bandyti pagerinti nacionalinių audito valdybų skirtų kandidatų įvaizdį. Aš matau, kad jūs tikrai labai daug įspūdingo darbo esate atlikusi kovodama su korupcija. Ir panašu, kad dėl jūsų veiklos tos korupcijos sumažėjo, ypač pietinėje Prancūzijoje, toje tame regione, už kurį jūs buvote atsakinga savo veikloje. Taigi, galbūt jūs galėtumėte mus, mus pasakyti, kaip jūsų veikla ir patirtis pietinėje Prancūzijoje padėtų mums kovojant su korupcija. Dažnai matome, kad reikalinga revoliucija. Mūsų situacijoje. Aišku, korupcija Europoje egzistuoja ir būtų labai gerai, jeigu mes galėtumėme aiškiai parodyti, kad daug dėmesio skiriame korupcijos problemai. Galbūt galėtumėte plačiau papasakoti apie tai, ką jūs, mastote, ką jūs manote apie viešų sąskaitų struktūrą, sistemą. Aš manau, kad tai yra labai svarbus aspektas, dažnai mes jį aptariame su audito rūmų atstovais, bendraudami su jais, nes visuomet yra paklaidų rizika, kaip sukurti tokią sistemą, kad būtų užkirstas kelias klaidoms. Atitinkama eksante auditą. Galbūt jūs daugiau galėtumėte papasakoti apie savo patirtį rizikos prevencijos srityje. Klaidų rizikos prevencijos srityje. Jūs kalbėjote apie įvairių institucijų profesionalizmą, įvairių institucijų, kurios e, tikrina ir audituoja sąskaitas profesionalumą. Aš manau, kad tai iš ties yra labai svarbu ir vienose mūsų diskusijose apie audito rūmus ir kalbame apie tai, kad reiktų pagerinti kandidatų įvaizdį. Mes visuomet laikėmės nuomonės, kad reikalingas atitinkamas mišinys įvairių profesijų atstovų mišinys, kad būtų žmonių ir iš akademinio pasaulio, jūs apie akademinį pasaulį daug žinote, taip pat, kad būtų ir konkrečių praktikų, ekspertų auditori, auditos, auditorumuose turinčių ir tam tikrą politinę patirtį, nes politika yra labai svarbi rengiant viešųjų, viešųjų išlaidų programas, tam, kad tai, tai turėtų realų poveikį. Galbūt jūs galėtumėte pakalbėti apie tai, kaip būtų galima audito rūmų narių profesionalumą didinti įvairiose jų srityse, kaip jūs dalyvaudama audito rūmų veikloje galėtumėte prisidėti prie to didesnio auditorumų profesionalumo. Dar vienas man labai įdomus aspektas yra tai, kad jūs, kiek jūs galite e, prisidėti ir esate prisidėjusi gerinant audito valdybų darbą, ypatingai tų valdybų, kuriomis domisi Europos parlamentas, nes ten jos yra susijusios su e, stambiomis lėšomis ir jų kontrolę, taigi jūsų dalyvavimas tame darbe mums irgi būtų labai įdomus. Na ir iš tiesų labai svarbu užtikrinti tokių lėšų auditą. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad domitės e, šiomis, e, šiomis pareigomis jūs galėsite apginti auditorumų įvaizdį ir taip pat tikiuosi, kad galėsite užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp institucijų. Pastaraisiais metais Europos audito rūmai daugiau buvo užėmę tokią gynybinę poziciją. Ir galbūt jūs turite minčių, kaip būtų galima suvaidinti geresnį, efektyvesnį vaidmenį. Bendradarbiaujant su parlamentu, gerinant tą bendradarbiavimą su parlamentu ir kitomis institucijomis. Galbūt turite minčių, kaip jūsų nepriklausomumas galėtų sustiprėti ir taip pat, aišku, e, pagerėtų bendradarbiavimo santykiai su kitomis institucijomis. Ačiū. Dėkoju. Prašau, panelio Mark. Ačiū. Aš galbūt atsakysiu į pirmiausiai du pirmus klausimus dėl rizikos nustatymo, rizikos, kuri yra susijusi su ypač korupcija. Mūsų kontrolės pagrindinis tikslų, ar tai būtų nacionalinė institucija ar, ar Europos audito rūmai, būtent tikrinti informaciją ir nustatyti riziką ir taip pat tikrinti teisinį pagrindą. Šiaip pač kalbu apie viešuosius pirkimus, kur yra pasirašomos sutartys tarp šalių. Čia jau iškyla nemenki finansiniai iššūkiai ir rizika vietos savivaldybės daug dalyvauja toje veikloje Prancūzijoje, pasirašant tas viešųjų pirkimų sutartis. Ir aišku, E, tai yra sutartys susijusios ir su centriniu šildymu, kitomis viešosiomis paslaugomis ir jų užsakymu. Taigi, ten, aišku, e, klaidų ir korupcijos rizika yra nemenka. Na, aš norėčiau pabrėžti, kad viešų pirkimų sritis e, yra matyt viena pažeidžiamiausių sričių, kur yra didžiausia klaidų rizika, nes dėl finansinių sumetimų čia, aišku, iškyla nemenka korupcijos rizika ir dėl to kartais yra sudėtinga pritaikyti visas tinkamas e, juridinės priemonės. Dabar europinė, esant europinėms sutartims tokioms, tuomet čia jau yra dalyjamas atsakomybė, nes ir valstybės narės už tai yra atsakingos ir turi sukontroliuoti su tuo susijusią riziką. Dėl to Labai svarbus yra bendradarbiavimas tarp kontrolės institucijų. Ir svarbu, kad kontrolės, nacionalinės kontrolės institucijos veikiančios valstybės lygmenių, regioninių lygmenių galėtų tarpusavėje bendradarbiauti ir keistis geriausiais kovos su rizika ir korupcija metodais. Mes esame surengę keletą seminarų susijusių su institucijų, kontrolės institucijų darbu ir taip pat Europoje veikia regioninių kontrolės institucijų asociacija, asociacija kuria priklauso regioniai rūmai ir taip pat Ispanijos, Vokietijos, Rusijos atitinkamos asociacijos, kitų šalių asociacijos. Ir ten yra keičiamasi informacija apie kovą su korupcija, kas yra labai svarbu. Taigi viešųjų pirkimų sutartys yra didžiausia čia korupcijos rizika. Ir taip pat e, viešųjų lėšų, piknaudžiavimas viešosiomis lėšomis ir, ir panašiai, kad, kad tada viešosiomis lėšomis bandoma siekti savo asmeninio intereso. Taigi mūsų reakcija yra žinoma, metodas yra žinomas. Uh, bandoma bendradarbiauti tarp valstybių narių tam, kad būtų galima numatyti geriausias, veiksmingiausias kontrolės priemonės ir e, sukčiavimo atvejų nustatymo e, priemonės. Ir čia vyk, darbas vyksta nacionaliniu lygmeniu ir taip pat vyksta bendarbiavimas tarp kontrolės institucijų ir tai, aišku, e, per ryšių komitetą ir per įvairias profesionalų grupės bus įmanoma sumažinti e, riziką, nustatyti rizikos pažeidžiamiausias sritis ir užtikrinti, kuo galima veiksmingesnę kontrolę per atitinkamus mokymus ir profesijos e, kvalifikacinius kelimo kursus. Ir aš pietinėje Prancūzijoje e, dirbau daug šioje srityje ir mes bandėme e, būtent išvelgti tas institucijas, tuos organus, kurie labiausiai pažeidžiami, e, kalbant apie korupciją. Ir mes supratome, kur yra ta didžiausia rizika ir nebūtinai ta informacija, kurią mums patikė Olafas, yra pati aktualiausia. Aš pati daug esu su tuo susidūrusi ir kartais yra pateikiama ne, ne visai tiksli informacija apie tai, kur yra daugiausia korupcijos. Korupcija daugiausia yra susijusi su viešaisiais pirkimais ir tais sektoriais, e, kuriuos labiausiai yra įsitraukusi mafija. Taigi aš manau, kad tie klausimai, kurie yra dažnai keliami, e, dėl to, kaip audito, nacionaliniai auditorumai ir Europos auditorumai galėtų dirbti geriau. Mes atsakymą į tą klausimą žinome, bet pateiksime, bandysime pateikti tą atsakymą per konkretesnius veiksmus jūsų. Kitas klausimas yra susijęs su profesionalumo didinimu. Aš mm, žinau, kad auditorumuose yra e, mokymo metodų, parengtų mokymo programų. Uh, gerinant profesinius įgūdžius ir kitus mokymus. Aišku, tai yra labai svarbu visoms kontrolės institucijoms. Svarbu visuomet labai greitai reaguoti į naujus darbo metodus, juos pritaikyti. Reikia nuolatos mokytis, tobulėti ir pasitelkti ir ekspertus iš išorės. Jūs kalbėjote apie Europos partnerystę su pietų valstybėmis, ypatingai Šiaurės Afrikos šalimis. Mes daug dirbome su tomis valstybėmis, nes Prancūzija koordinuoja frankofonijos organizacijos veiklą e, šioje srityje ir Prancūzija yra labai aktyvi šioje srityje ir keičiamas ir e, profesinė informacija, bandoma gilinti žinias ir taip pat bandome teikti politinę paramą. Tai yra daug tokių institucijų, kurios bando surasti savo vietą institucinėje nacionalinėje sąrangoje ir kartais joms yra nelengva surasti tą vietą nes ne visuomet ir parlamentas juos paremia. Taigi iš tiesų tai yra labai gležnos tokios vykdomosios valdžios institucijos ir dažnai joms reikia, dažnai joms taikomos ir orga, įvairios reorganizacijos, bandoma susilpninti tas audito institucijas tose šalyse. Na ir dažnai valstybė, tose valstybėse yra pateikiamos rodiklis. Taigi, pagrindinis rodiklis yra tas, ar valstybė paskelbė auditorumo ataskaitas viešai ar ne. Na ir matėme, kad Tunise po revoliucijos staiga audito rūmų ataskaitos pasirodė internete, o anksčiau būdavo pateikiamos tik tai tokios bendros pastabos ir nebuvo skelbiama tokia ataskaita. Taigi, mes bendradarbiaujame ir su išsivyščiusiamis valstybėmis ir vyksta tas bendradarbiavimas e, pietus pietus, e, su Maroku bandant, bandome e, padėti audito rūmams Maroke, kurie yra gan pažengę ir padeda kitoms institucijoms pietinėje Afrikoje už Saharos dykumos. Taigi, Europa be jokios abejonės yra labai svarbi leidžiant toms institucijoms tik e, gauti galimybę tobulėti, bet ir labiau ir geriau integruotis į tą tinklą. Tinklą, kuris remia pagrindinius principus - nepriklausomumas, profesionalumo didinimas, gebėjimas kištis ir įsikišti ir kontroliuoti. Ir tai yra labai svarbu, nes kai kas nors įvyksta tuomet reikia toms vietos institucijoms būtent nurodyti, kas yra ne taip, kad tai būti negali ir Senegalo audito rūmai kuomet jie buvo įsteigti ir e, tarpinio valiutos fondo, pasaulio banko reakcija buvo išsakyta ir tą instituciją rėmėme ir mes, Frankofonijos asociacijos e, narys atitinkamos institucijos. Taigi, Bendradarbiavimas tarp audito rūmų ir parlamento Audito rūmai tose šalyse, kurios turi parlamentinės tradicijas ar kitų tradicijų šalys, šalyse, tokiuose kaip JAV. Pas mus e, tie santykiai yra šiek tiek e, kitokie. Ir e, aš nuo pat savo profesinės veiklos pradžios visuomet reikalavau to bendradarbiavimo. Ir parlamentas turi reaguoti į audito rūmų ataskaitas ir audito rūmų žinios ir patirtis turi atsispindėti tose ataskaitose. Nuo 2000 šeštųjų metų, kuomet buvo įvykdyta biudžeto reforma Prancūzijoje. Tuomet parlamentas įgyjo daugiau galių kontroliuojant biudžeto vykdymą. Tuo pat metu e, po tos reformos parlamentas na, anksčiau turėjo irgi tuos įgaliojimus, bet e, dabar tie įgaliojimai buvo sustiprinti dėl santykių su audito rūmų. Ir dabar 15 procentų auditorumų veiklos yra susijęs su parlamentu. Ir tas bendradarbiavimas vyksta gerai ir auditorumai labiau yra įsilie, įsilieja į parlamento darbą ir mūsų santykiai su konkrečiu ne, parlamento komitetu yra labai aktualūs, bet ne tik su juo, nes su keturiais komitetais mes bendradarbiaujame - finansų, socialinių reikalų komitetais e, parlamente. Taigi, nereikia bijoti tų santykių, aišku, turi būti analizuojami tie santykiai ir tyrimai turi atli, atitikti audito rūmų misijai. Ir egzistuoja tam, tikri santykių pro, pro, tam tikras santykių protokolas su parlamentu. Taigi ta, tas užsakytas tyrimas turi nepažeisti auditorumų misijos ir įgaliojimų, turi atitikti įgaliojimus sritį. Ir jis neturi būti įtakojamas nei politinė prasme, kaip yra numatyta pagal mūsų įgaliojimus. Na ir kartais užsakomi gan sudėtingi tyrimai, jie užtrunka gan ilgai, bet tokie reikalavimai, parlamento reikalavimai yra labai svarbus ir aš manau, kad analizuojant europinę situaciją, dažnai e, parlamentos užsako tyrimus auditorumuose dėl europinių reikalų. Ir Europos parlamentas, kaip ir nacionaliniai parlamentai, turi skatinti e, darbą tyrimus dėl struktūrinių fondų, Europos politikos e, įvairių sričių ir kontrolės institucijų darbas dabar yra daugiau orientuojamas į europinius klausimus. Ja, merci beaucoup. Jetzt gehen wir in die... Labai ačiū. Dabar perinam prie antrojo klausimų rato. Jeigu bus klausimų ar papildymų, o galbūt atsakymų buvo pakankamai, panas Saudy turi klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų e, galiu pasveikinti APP e frakcijos vardu ponė Lamark e, mūsų komitete. Dėkoju už pasisakymus ir norėčiau pasidžiaugti E, Prancūzijos vyriausybės siūlomos kandidatės kvalifikaciją. Tiesą sakant, daug klausimų e, neturiu apie jūsų e, patirtį ir kvalifikaciją, tačiau vieną norėčiau pateikti. Koks bus santykis tarp audito rūmų ir nacionalinių kontrolės institucijų? Man ši tema e, labai ilgai rūpi ir aš ją keliu mūsų komitete, nes aš noriu, kad būtų subalansuota mūsų komiteto e, pageidavimai gauti nacionalinės deklaracijas, nacionalinius pareiškimus, o mes jų niekada negaunam, tiesą sakant, pakankamai. Ir e, būtų užtikrinta nacionalinių institucijų kontrolė. Tai būtų labai naudinga, nes e, e, audito, auditavimo grandinėje nacionalinių institucijų atliekamas darbas yra labai svarbus. O dabar jų uh, darbo rezultatai yra nepakankamai atspindintys. Ir aš norėčiau e, pateikti klausimą apie bendrą valdymą. E, mes žinome, kad daroma dar yra labai daug klaidų biudžeto valdyme. E, taryboje, kuri nelabai smarkiai rūpinasi biudžeto vykdymo patvirtinimu, nuolat iškyla ši problema ir Europos parlamentas, Europos sąjunga E, mano, kad kartais iškyla sunkumų dėl dviejų teisės aktų lengėjų - tarybos ir parlamento. Tačiau biudžeto tvirtinimo procedūroje parlamentas turi lemiamą balsą ir parlamentas turi užtikrinti ir biudžeto kontrolę, ir politinę kontrolę. Todėl, e, tiesą sakant, e, audito rūmai yra mums dešinioji ranka atliekant šias funkcijas. Dėl bendro valdymo klausdamas vis tik jau jaučiu, iš jūsų ankstesnių atsakymų, e, kad e, sutinkate, e, jog yra naudinga palaikyti ryšį tarp nacionalinių institucijų. Jos turi galėti įsikišti bendro valdymo problemų, klausim, problemų atvejais. Tačiau kartais būna tokių tinkslės, tikslesnių, konkretesnių atvejų. Ponas Milionis sakė, kad nacionalinės institucijos turėtų įsikišti tais atvejais, kai audito rūmai negali įsikišti. Manau, kad tai yra neįmanoma. Nacionalinės institucijos veikia nacionalinio teisingumo sistemoje. Ir todėl mes, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, turėtume kartu bendradarbiauti, palaikydami ryšį su valstybių narių vyriausybėmis, kad kartu būtų galima uh, imtis tam tikrų demaršų prieš e, ar su nacionalinėmis e, kontrolės institucijomis ir e, joms užtikrinti gerą ryšį su auditorumais. Ar jūs pritarėte tam, kad nacionalinės kontrolės institutui, institucijos turėtų ne tik Europos institucijoms, bet ir savo vyriausybėms pateikti ataskaitas apie bendro valdymo problemas. Ar, ir jūs manote, kad tai būtų naudinga? Mes dabar jau matome, kad taryba e, per biudžeto patvirtinimo procedūrą teikia tik tai tam tikrus paliudijimus dėl e, kontrolės, dėl audito. Ir e, galiu pasakyti, kad neretai tos procedūros tampa tarp vyriausybinėmis. Prieš krizę valstybių vyriausybių vadovai labai daug bendradarbiaudom pasielgdami bendrijos priemonės. Ir mes čia tarpusavyje e, turim skirtingų nuomonių e, dėl to, kaip biudžeto vykdymo procedūra vyksta taryboje. Audito rūmai e, pateikė pastabas, kurios tilpo 20 eilučių, vadinasi, beveik nieko nepasakė apie tai, kaip Europos taryba galėtų dalyvauti biudžeto patvirtinimo procedūroje aktyviau. Tuo tarpu Europos komisija 200 ar net 300 puslapių išvadų surašė apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Audito rūmai teikdami savo nuomonę ir apie tai užsirit kalbėjome apie e, patikinimų patvirtinimus DAS. E, kartais parašo man nesuprantamų išvadų ir mes nesuprantame, e, kodėl e, audito rūmų išvados turi būti vertinamos tik kaip pozityvios arba negatyvios. Taigi, ką Jūs galvojate apie tarp vyriausybinį bendradarbiavimą, Europos išorės veiksmų tarnybos veiklą? Jūs uh, kalbėjote apie tarp vyriausybinių oper, bendradarbiavimo operatyvinę pusę. Ar mes turėtumėm tai daryti, tai labiau kontroliuoti, ar auditorumai tai turėtų daryti, ar nacionalinės kontrolės institucijos, ar mes visi galime kartu bendradarbiauti su nacionalinėmis vyriausybėmis. Aš labai norėčiau, kad visos tos operacijos būtų valdymo vadomos, jeigu ne mūsų, tai nacionalinių parlamentų. Ir galiu pasakyti, kad aš iki šiol esu labai nustebęs, kad mes Europos parlamento nariai E, gavome vyriausybių atsisakymą e, ar pasipriešinimą tam, kad mes galėtume kontroliuoti Europos solidarumo mechanizmą 250 milijonų eurų. Aš e, suprantu, kad 700 milijonų eurų yra kontroliuojami privačių auditorių. Europos parlamentas gauna tik tai menkas groteskiškas pastabas, išvadas. Aš sakau, kad kontrolę turėtų organizuoti arba nacionaliniai parlamentai, arba Europos parlamentas. Tarp vyriausybinės priemonės, apie kurias mes dabar kalbame, e, tampa bendrijos masto priemonėmis ir jos turėtų būti taikomos ir e, valstybių biudžeto kontroliai, ir politiniai kontroliai užtikrinti. Ačiū. Jeigu daugiau klausimų nėra, suteiksiu žodį poniai Lamark, kad apibendrintų visą diskusiją. Ačiū už Jūsų klausimus e, dėl bendro valdymo. Bendrijos operacijų geriausiai manoma kontrolė yra tikrai nelengvas klausimas. Jį atsakant, e, atsakyti reikėtų kompleksiškai ir iškiltų turbūt daug klaustukų. Taip, mes e, matome, kad ir auditorumai, ir parlamentas sako, kad nuostatos, kurios yra įgyvendintos, pavyzdžiui, integruota vidinė kontrolė, nepasiteisina ir dėl to e, mes negauname tokių ataskaitų, kokių reikėtų, e, kai kalbame apie DAS Supraskime, kad kai vienas ar kitas projektas yra įgyvendinamas valstybėje, valstybė turi išanalizuoti jo finansavimo sistemas. Audito rūmai vėliau išnagrinėja, e, kaip tai buvo daroma, bet jie pasitelkia nacionalinės kontrolės institucijas ir nacionalinės audito tarnybas. Taigi mes galime pasitelkti tik tai e, audito rūmų e, kvalifikacijos, garantuotą kvalifikaciją. Mes žinome, kad didžioji dalis valstybių narių e, sugeba įsipareigoti per nacionalinės deklaracijas, e, kad e, bus gerai valdomos, valdomos lėšos pagal atitinkamas nuostatas. Nacionalinių lygių kartais yra gyvenamos priemonės, kurios neįeina į Europos biudžeto kontrolės institucijų kompetenciją, todėl tai kontroliuoti yra labai sudėtinga. Audito rūmai e, atlieka pagrindinio auditoriaus vaidmenį. Mes turime pasitelkti ir antrinius auditorius. Ir e, mes e, suprantame, e, kad e, tie antriniai auditoriai kartais gali būti visai ne, ne Europos institucijos. Ir čia iškyla ne tik juridinių problemų, kartais iškyla tiesiog techninių, praktinių problemų, kaip tas nacionalinių lygmenių auditas gali būti atliekamas. Ir čia aš grįžtu prie Prancūzijos auditų rūmų. Jie e, nedirba metinių pagrindų, išskyrus e, sąskaitų autorizavimo klausimų. Ta, to valstybė reikalauja ir mes tai darome. Auditorumai vadovaujasi daugia metę programą, daugia mečių tikrinimu. E, Jūs žinote, kad 2012 metais audito rūmai pateikė ataskaitą apie socialinių fondų valdymą Prancūzijoje ir tai buvo padaryta šešerių metų programos pagrindu. Taigi mes dirbame daugiamečių pagrindų. Ir tada iškyla problemų, kaip mes apibrėžiame e, e, metinio sertifikavimo metodiką ir kaip galime atlikti veiklos auditą per daugelį metų. Bendradarbiavimas būtų naudingiausias, jeigu mes e, galėtume jį pritaikyti veiklos auditų ir specialių ataskaitų rengimui. Ir e, matome, kad dabar yra kuriamas Europos audito rūmų e, naujas mechanizmas daugiamečiam auditavimo ciklui nes e, Europos e, finansavimo mechanizmas yra sudėtingas ir nebeužtenka įprastinių ataskaitų. E, daugiametė tikrinimo sistema papildytų metinį biudžeto įgyvenimo patvirtinimą metinės ataskaitas. Taigi čia mes turim kalbėti apie juridinių, metodinių problemų sprendimą. Jos nėra neišsprendžiamos, tačiau be abejonės reikia ieškoti naudingiausių sprendimo būdų. Dėl tarp vyriausybinio bendradarbiavimo iškyla tam tikras e, svarbus iššūkis, sakyčiau, uždavinys. Kontrolės institucijos e, susiduria su gana sudėtingu naujų finansavimo e, priemonių valdymu yra sukurta visa eilė naujų finansavimo priemonių. Dalis iš jų yra susijęs su eurozona, e, kitos yra skirtos eurozonai plus dar keletui valstybių narių, dar trečios yra skirtos visoms valstybėms narėms, ketvirtos yra tarp vyriausybinės, penktos gali būti numatytos sutartyje, dar kitos gali būti uh, susijusios su dar nepriimtais ES teisės aktais ir galiausiai visų tų teisės nuostatų savybė yra ta, kad jos reikalauja ES veikti efektyviai ir greitai. E, svarbiausia yra reikalavimą veiksmingumo. Ir paskui, stebėdami tų nuostatų įgyvenimą, matome, kad jos yra labai skirtingos, jos e, yra neretai labai bendro pobūdžio ir juridinių požiūrių neretai jos e, ištrūksta iš parlamento kontrolės, iš sutarčių reglamentavimo ir audito rūmai, ypač audito rūmai kartais taip pat jų nebegali sukontroliuoti arba jų kontrolės e, e, galimybės įgaliojimai yra gana siauri. Ir jūs turit būti suprantate, kad pavyzdžiui audito rūmų narys iš Vokietijos uh, dalyvaujantis Europos stabilumo fondo audite, susidūrė su labai rimtais sunkumais. Kai kuriuose valstybėse mes puikiai matėme, kokie yra tie sunkumai. Prancūzijoje tai buvo labai aišku. Tampa labai sudėtinga įsiterpti į finansavimo mechanizmus. Audito rūmai Prancūzijoje, su Prancūzijos kontrolės institucija ne visuomet labai sklandžiai bendravė, nors tas bendravimas vyksta. Visos valstybės narės visuomet turi galimybę įsikišti į finansinių institucijų finansavimą. Šiuo metu audito rūmai e, žiūri e, monetarinės politikos kontrolės mechanizmus, kaip jie veikia nagrinėję ir mes stengiamės kuo efektyviau kontroliuoti tos finansinius mechanizmus, jų poveikį fondų panaudojimui ir jų. E, ir mes turime užmėgsti santykius su kitomis valstybėmis narėmis, kad būtų aiškiau, kaip tie fondai gali funkcionuoti kai ES metinės biudžetas yra 140 milijardų ir dar 700 milijardų atplaukia iš kitų institucijų, tai sukontroliuoti nėra taip jau paprasta. Taigi aš esu e, gana kompetitinga, ateinu iš institucijos, kurios įgaliojimai yra gana platus ir mes nuolat ieškome būdų ne tik dar e, aiškiau apibriežti savo kompetencijas, bet dar labiau jas išplėsti. Aš galiu pasakyti, kad Prancūzijos auditorumų kompetencija kiekvienais metais vis labiau auga ir auga. Ir tai mes turime užtikrinti kokybės, e, kontrolės kokybę ir demokratiškumą. Mes norime suteikti galimybę parlamentui įsiterpti visais atvejais Ir lygiai taip pat mes norime, kad audito rūmų Europoje e, kompetencija būtų platesnė ir Europos parlamento vaidmuo taip pat būtų garantuotas. Mėlėjai kolegos, mes 40 minučių vėluojame. Dar vienam klausimui, baigiamajam klausimui, suteiksiu žodį ponui Audy. Tai nėra paskutinis klausimas, tai pastebėjimas, tikiuosi, ponė Lemar, kad jūs um, nesupykste, bet um, paskritan buvo tikrai puikus auditorumų narys ir baigė savo kondenciją. Aš, aš tikiuosi, kad jūs tikrai irgi skirsti ypatingą dėmesį biudžeto, Europos biudžeto kontroliai. Äh, Labai ačiū, dėkojame poniai Lemark už tai, kad jį dalyvavo klausimuose jos kandidatūros. So, vielen Dank. Ich darf dann äh, gleich den äh, nächsten Kandidaten. Äh, Kągi dabar galime pereiti prie kito kandidato. Kviečiame jį prisijungti prie mūsų prezidiume. E, yra tokia problema, turime kalbėti trumpiau, glaušiau. Aš kol kas neribau pasisakymų laiko, tačiau mes turėjome e, baigti e, ankstesnės kandidatės klausimus 10.25, o dabar jau 11. Tai aišku, jeigu reikės atidėsime tos klausimus, bet viskas jūsų rankose nenorėčiau, kad paskui būtų skundžiamasi. Ja, meine Damen und Herren, ich darf äh, an dieser Stelle. Ponas ir ponai, noriu pristatyti kitą kandidatą į audito e, rūmų narius, Henry Greteną, Luxemburgo valdžios paskirtą kandidatą, ponas Greten. Yra jau pripratęs prie procedūrų, Tai, kaip visada, paprašysiu jūsų visų pirma pasakyti savo įžango žodį trumpai, neilgiau 10 minučių, o po to galėsime jums užduoti klausimų. Taigi, ponė Gretin, prašom. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu neviršti dešimties minučių. Parlamentas tikiuosi išsakys teigiamą mm, nuomonę dėl mano kandidatūros skirimo į auditorumų narius. Šiam komitetui išklausius mane, nes iš tikrųjų aš manau, kad Europos auditorumai yra mm, ES finansų kontrolės bazė, pagrindas. Ir nuo 2008 metų sausio pirmos dienos turėjau galimybę prisidėti prie ES piliečių interesų gynimo, sustiprinti pasitikėjimą ES, jos institucijomis ir užtikrinti, kad viešo sektoriaus lėšos būtų panaudotos taupiai, efektyviai ir veiksmingai gyvendinant ES tikslus ir laikantis taisyklių. Per šiuos šešerius metus audito rūmai stengiasi pateikti nepriklausomas nuomonės ir nepriklausomai įvertinti situaciją laikydamiesi sutarties nuostatų bei tarptautinio audito standartų. Visas tas darbas buvo atliktas um, stengiantis padėti padėti Europos parlamentui užtikrinti, kad ES lėšos būtų panaudotos užtikrinant pridėtinę vertę Europos piliečiams. Europos audito rūmų metodika buvo pakeista, pritaikyta atitinkamai prie visų dabartinių teisinės bazės nuostatų. Ateityje, mano nuomonė, reikės dar labiau sustiprinti tą prievalę atsižvelgti į parlamento tarybos poreikius, užtikrinant ES biudžeto vykdymą. Ir um, Europos audito rūmai turės um, artimiausių metų priimti reikiamas priemonės, kad būtų galima prisitaikyti prie um, naujo, daug, naujos daugiametės finansinės programos, atitinkamai prie tų pasikeitimų, kurie yra numatyti metinėse ataskaitose. Ir reikės racionalizuoti veiklos rezultatų auditus. Man atrodo, reikės tuos darbus padaryti. E, tas pamastymo darbas, aišku, pasirems ir atitinkamai e, suinteresuotos šalių pastabomis. Ir pirmininkė, aš. Norėčiau taip pat padėkoti jūsų komiteto nariams už puikų bendarbiavimą, kuris, kuriuo galiu pasidžiaugti per šiuos šešerius metus, ypač e, bendradarbiavimu su pranešėjais, kurie dirbo ir dėl metinių biudžeto vykdymo procedūrų, ir dėl e, metinių sąskaitų įvertinimo. Ir iš tikrųjų labai galiu pasidžiaugti šio bendradarbiavimu ir tikiuosi, kad paskirstė mane ir antrai kadencijai auditorumuose. Ačiū. Dabar Dabar visų pirma pranešėja ponia Anela Sender. Unavitual. Pone Gretin, jūs jau dirbate šiose pareigose ilgą laiką, taigi esate įpratęs prie procedūrų ir uh, turiu pasakyti, kad rengiu dabar pranešimą dėl audito rūmų ateities ir per tuos penkerius metus, kuriuos dirbate Europos audito rūmams, jūs buvote atsakingas už keturis veiklos rezultatų auditus. Kodėl tik tai už keturis per penkerius metus? Ar tie veiklos rezultato auditai buvo labai sudėtingi? Dėl transporto galbūt tikrai jie buvo sudėtingi, o kaip dėl darbo krūvio, gal, gal jau buvo per daug ar nepakankamai, ir jūs turėjote pasidalinti darbo krūvių, gal galėtumėt plačiau apie tai papasakoti, gal galėtumėt mm, plačiau papasakoti apie kasdienį darbą. Mes žinome, kaip parlamentas dirba, bet būtų įdomu sužinoti ir kaip jūs dirbate, tai gal galėtumėt plačiau apie tai pakalbėti. Antras dalykas – Jūs buvote atsakingas už regioninės politikos klausimus. Žinote, anksčiau tais klausimais yra kilę labai karštų diskusijų šiame komitete, nes um, rezultatai buvo gan abejotini. Kodėl rezultatai tokie prasti, kodėl rezultatai negerėja? Tai tiek klausimų. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Monsieur Odi, so. Ačiū, ar būtų dar klausimų, ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Gretenui už pasisakymą. Jūsų atsakymai į klausimino klausimus. E, ar jie buvo tie klausimynas buvo nusiustas ir dabar dirbantiems auditorumų nariams, ar tik naujiesiems, tik naujiesiems. Taigi, dėkoju iš jūsų patikslinimus. Nuo 12 metų balandžio mėnesio esate atsakingas už, pirmininkavote audito rūmų atitinkamai institucijai ir specialiam finansinių pažeidimų e, komisijai, specialiai, ir kur yra svarstomi Sukčiavimo atvejai, sukčiavimo atvejai, atvejai mums yra labai aktualūs, 80 procentų atvejų yra susijęs su sukčiavimu. Ar jūs, dirbdamas tame komitete, gal galėtumėte plačiau papasakoti apie tą darbą e, šiame komitete ir kas buvo nuveikta kovos su sukčiavimo srityje jums ten dirbant. Ačiū, ponas Mulderis, po to ponė Gresler. Ačiū, ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau štai ko jūsų paklausti. Kai ponas Greitenas buvo auditorumų narys, atsakingas už regionę politiką, nematėme, kad situacija būtų pagerėjusi. Čia, aišku, ne jo kaltė, audituojant regioninių lėšų panaudojimą. Jau eilę metų taip yra, galbūt jis galėtų uh, pasakyti, ką mes kaip parlamentas galėtumėme padaryti, kad situacija pagerėtų. Tai yra bendras valdymas, galbūt daugiau atsakomybės reikia numatyti valstybėms narėms, kokios būtų e, pono Gretino mintis apie tai. Ačiū, ponė Greslė dabar. Aš norėčiau pratesti Jano mintį. Vyksta partnerių peržiūra. Tai yra audito rūmų darbas ir tas dokumentas man yra labai įdomus, ten teigiama, kad audito rūmų nepriklausomumui gali kilti grėsmė, jeigu bus perdėm artimi santykiai su audituojamu subjektu. Taigi, ką Jūs galėtumėte pasakyti apie nepriklausomumą? Ką darote, kad nepriklausomumas sustiprėtų? Pirmininkas, ačiū. Prašau, jums klausimai, ponė Gritenai, e, kviečiu į juos atsakyti. Pirmiausia, aš norėčiau atsakyti į klausimą, kurį iškėlė ponia Jala Sender. Darbo krūvis. Įvairių auditorumų narių darbo krūvis skirstomas atsižvelgiant į auditorių grupės e, veiklą ir tas krūvis, tikrai galiu patikinti, yra teisingai paskirstomas. Gal man pasisekė ir gal dėl savo charakterio aš toks nekantrus esu ir galbūt mums dėl, dėl mano to nekantrumo ir pavyko tuos keturis, keturias ataskaitas parengti o penkta yra dabar ruošiama. Taigi tikimės, kad ji bus greitai paskelbta ir jau dviejus metus mes e, rengėme tą metinę ataskaitą, ypač dėl penktojo skyriaus. Aš tą darbą patikėjau kolegai Lazaru, kuris yra už tai atsakingas jau nuo 13 metų, o aš pats mano kolegos tiksliau paskyrė mane į antruosius rūmus ir e, dėl to aš galbūt negaliu dirbti ties konkrečiais klausimais, aš turiu prižiūrėti, kaip e, vyksta e, tų rūmų darbas. Pone Odi, jūs iškėlėte komiteto, finansinių netikslumų komiteto tyrimų komiteto darbą. Tai yra komitetas, kuris e, atlieka tokius tyrimus rūmose, jeigu yra išvelgiama problema. Ir pas mus e, problema kilo dėl e, išorės ekspertų, kurie atvyko į rūmus ir parengė tokį kursą. Kartais E, tokie kursai yra anuliuojami, nes tarkim, ar tas, kuris turi duoti paskaitas, ar kuris turi jų klausytis, negali atvykti. Ir turėjome išsiaiškinti, ar reikia kompensuoti už e, tokius nevykusius kursus ar ne. O taigi bandėme išsiaiškinti, kokių geriausių priemonių čia būtų galima imtis. Ir galiausiai uh, pabaigę savo darbą, konstatavome, kad čia kaltė ar klaida, e, kur ar, ar, turėtų būti e, numatoma rūm, rūmams, tai yra rūmų klaida, o ne tos paslaugos teikėjo klaida. Ponas Milderis uždavė tokį labai delikatų klausimą, nes audito rūmai negali pagerinti veiklos rezultatų. Tai komisijos ir ypač valstybių narių darbas pagerinti veiklos rez rezultatus. Na ir aš galiu sujungti jūsų klausimą su tuo, kurį uždarė ponė Greslė. Mes audito rūmose, kalbant apie finansų reglamentą, mes dėl jo pateikę esame pasiūlymų, būtent, kad daugiau svorio būtų su, su, numatoma komisija, jeigu valstybė narė ne, be jokių problemų keičia vieną projektą kitu ir nėra numatomos jokios finansinės nuobaudos, tuomet Europos komisija yra bejėgė. Ir mano vertinimo auditorumų nuomonė reikalingos tam tikros stiprios paskatos tam, kad valstybė narė labai atidžiai laikytųsi uh, sistemos ir visos jūsų Visos tos metinės ataskaitos, e, kurias rengia auditorumai, jos rodo, kad 15 procentų klaidų vyksta regioniniu, nacionaliniu lygmenių ir didelė tų klaidų dalis, ją galima būtų susekti nacionaliniu lygmeniu. Jeigu atitinkama institucija būtų tinkamai atlikusi savo darbą. Mes esame auditorumai, mes konstatuojame faktus, uh, Ir mes tikrai nesidžiaugime, kad kasmet jau eilę metų, jau 20 metų mes e, išduodame neigiamą sąskaitų patikimimo patvirtinimo ataskaitą. Ir tikrai mes norime, kad mokesčių mokėtojai būtų laimingi ir žinotų, kad viskas vyksta sklandžiai. Dėja taip nėra ir reikalingos tikslios aiškios e, sankcijos, nuobodos, nes priešingų atveju aš tikrai nežinau, kaip mes galėtumėme tą situaciją pagerinti. Pirmininkas, ačiū. Pone Greslė. Aš norėčiau, kad ir mano klausimą būtų atsakyta, sako ponia Greslė. Kągi, aš tuomet norėčiau Jūs patikinti, kad Aš buvau atsakingas už penktąjį skyrių e, - regioninė parama, energetika ir transportas kartu su komisaru Kalas. Faktiškai aš niekuomet e, su juo nesikalbėjau. Bet du kartus su komisaru Oettingeriu susitikau čia šiame komitete ir su ponu Hanu turėjau dažnai kalbėtis ir užmėgsti kontaktą. Bet kai aš susitinku, susisiekiu su komisaru ar Europos komisijos kitais nariais, tais atvejais aš tikrai nesu jų įtakojamas, rengdamas savo ataskaitas. Aš neleidžiu jų įtakai pasireikšti. Ir kai mes tikriname, kai atliekame patikrinimus vietoje, dabar 13 metai, aš jau rengėme kitų metų metinės ataskaitas ir auditoriai jau dirba vietoje, taigi paimkime pavyzdžiui pavyzdį. Auditorius, tarkim, atlieka savo darbą Luksemburge arba Rumunijoje. Tas auditorius e, nes nekalba rumunų kalba, taigi kalbama yra anglų kalba, yra užduodami klausimai. Dažnai dirba jauni žmonės nuo 25 iki 35 metų, tarkim, ir jie gauna informaciją ir tos informacijos pagrindu galbūt nėra visiškai tiksliai atsakoma į klausimus. Na ir po to jau yra pateikiama ir papildoma informacija. Ką tai reiškia? Kad, tai reiškia, kad pirmojų atveju klaidų lygis yra labai didelis, o antroje dalyje jau gauname visiškai kitokią informaciją. Procedūra yra visiškai mm. kitokia. Ir tada, na žinoma, tada klaidų lygis ir sumažėja automatiškai. Bet tai nereiškia, kad mes nuolankiai labai elgiamės. Taip yra tiesiog dėl to, kad audito rūmai turi pagrysti savo darbą ir savo darbę pasitelkti tik tai, ką galima įrodyti, kas yra tikslu audito rūmose, pavyzdžiui, valstybės narės atstovas užduoda klausimų ir pasirodo, kad, pavyzdžiui, mūsų auditorumų personalo narys, darbuotojas e, padaro klaidų ir kažką neteisingai įvertina, tai tokios rizikos aš tik, tikrai nenoriu. Nenorėčiau, kad taip atsitiktų. Bet aš turiu pripažinti, kad euroskeptikai, jeigu galėčiau tai pasakyti, uh, vertina tik tai neigiamus dalykus, jie niekuomet neišvelgia pozityvių dalykų, jiems visada ta stiklinė apytuštė. Europoje klaidų lygis yra 4,8 procento. 90 procentų lėšų tai reiškia buvo panaudota teisingai. Jeigu kalbėtumėme tik apie blogus dalykus, tuomet pamirštumėme visą tai, kas yra gerai Europoje. Dėkoju. Pone Greslė. Tas klausimas dėl apituštės arba apipilnės stiklinės. Na, turiu pasakyti, jeigu stiklinė yra apituštė, reiškia, yra per didelė. O dėl partnerių peržiūros, ten teigiama, kad nebūtina e, siekti konsensuso su audituojamu subjektu. Aišku, visuomet e, ta istorija nėra maloni, sudėtinga, finansinėme reglamente teikiama, kad taikoma yra prieštaringa procedūra, yra kaip yra, bet mums susidaro įspūdis, kad yra bandoma vis tiek siekti kažkaip sufabrikuoti tą konsensusą. Ir uh, kai sekėme auditorumų, kai sekame auditorumų darbą, mes e, matome, kad labai dažnai to partnerių peržiūroje tai ir yra patvirtinima. Aš, patvirtinama. Aš nenoriu čia labai kritikuoti, tiesiog aš noriu pabrėžti, kad darbas turi būti atliekamas tinkamai. Taigi, kokia būtų jūsų reakcija į kritiką, kaip jūs apibūdintumėte savo vaidmenį e, tame procese. Norėčiau paklausti, ar dar yra papildomų klausimų? E, sako, gal pranešėjo nori? Ne. Prašau. Aš galiu Jūs patikinti, kad audito rūmai dirba labai griežtai laikantis atitinkamų deklaracijų, Meksikos deklaracijos, tarp, visų tarptautinių standartų. Ir mes labai griežtai laikomės tų standartų, kuriuos esame patvirtinę patys. Tai yra gan unikali struktūra. Nesame nuolaidus audituojamų subjektų atžvilgių. Jūs teigiate, kad mes bandome sufabrikuoti kompromisus. Tikrai aš tam nepritarčiau. Mes nebandome sufabrikuoti konsensusų. Tai visiškai netitinka mano uh, paties patirties, na, aš įsivaizduoju, kad galima bandyti apeiti tą prieštaringą procedūrą. Tarkim, jeigu bandoma išvengti tų prieštaravimų, yra bandoma uh, tada susirengiami vėlesni susitikimai. Aš suprantu, kad galima išvengti tų prieštaringų procedūrų, tačiau čia kyla kitas pavojus, būtent, kad vėliau nacionaliniu lygmeniu arba parlamente bus užduodami papildomi klausimai, remiantis tai susipratimais, kuri, nesusipratimais, kurių taip ir nebuvo išaiškinta. Ir tada jau uh, parlamentui teks tai padaryti. Aš tikrai manau, kad prieštaravimo procedūra gali būti trumpinama, koreguojama, keičiama kažkiek. Tačiau partnerių peržiūroje tas kaltinimas, man atrodo, tikrai yra nepagristas. Aš jam nepritariu. Pane Greslė. Aš dar turiu vieną trumpą klausimą. Um dokumente raštu yra pasakyta, kad jums prireiks dviejų metų preliminariai studijai atlikti. Jūs puikiai žinote, kiek laiko reikia audito rūmams e, vieną ar kitą darbą atlikti. Ką darysite, kad sutrumpinute ar pakeistumėte audito rūmų darbo tempus? Valstybės narės apie tai kalba, bet aš norėčiau, kad jūs pateiktumėte idėjų e, padėčiai pagerinti. O klausimas mano dar vienas būtų toks ataskaitoje apie biudžeto vykdymą patvirtinimą mes prašome, kad būtų pateikta specialiųjų ataskaitų procedūrinė darbo tvarkė, tam tikras kalendorius, kurio būtų laikomasi, kad mes žinotumėme, kiek kam reikės laiko ir ar būtų galima prisimti įsipareigojimų tuo klausimu. Aš e, na, negaliu dabar pasakyti, ar man iš tiesų bus galima to pažado laikytis, jeigu aš kažką dabar pasakysiu, nes iš tiesų 28 narių e, kolegija dėl visko sprendžia. Jūsų kolegė Ajala Sender paminėjo, kad aš esu parengęs nemažai specialių ataskaitų. Viskas priklauso nuo pavienių valstybių narių, bet taip pat tai priklauso nuo e, ataskaitos pobūdžio. Turiu galvoje galimybės laikytis terminų turėtų būti nustatyta taisyklė, kad jokiai specialiai ataskaitai nebūtų skirta ilgiau kaip 18 mėnesių nuo pradinės datos iki galutinės ataskaitos paskelbimo. Tačiau galiu pasakyti, kad net ir šiuo lygmeniu kartais gali būti įmanoma pagreitinti reikalus. Kai aš matau, kad audito rūmų nariui, atsiprašau, audituojamai institucijai yra skirti du mėnesiai reakcijai, man e, atrodo keista, kad skiriami tokie mėnesiai, kai institucijos negali dirbti, pavyzdžiui, rūpjūčio mėno arba metų pabaiga. Galvojant apie tokius, tokią plaidumą, turbūt įsivaizduojate, kodėl terminų kartais yra neįmanoma laiką Pavyzdžiui, gali būti, kad institucija yra audituota rūpjūčio pradžioje ir sakoma, jums yra skirtos dvi minutės reaguoti. Turbūt suprantame, kaip yra sunku padaryti nacionalinėms institucijoms ir komisijai. Dėl to tikrai iškritų skumų, nors tiesą sakant, man pačiam atrodo, e, nebus jokių problemų, jeigu tas reakcijos laikas bus pratestas. Gal aš nepakankamai tiksliai kalbėjau, bet mes siekiame bent jau pabandyti paskelbti ataskaitas greičiau negu yra dabar. Ir dabar aš tokį asmenį pastebėjimą išsakysiu. Ateityje mes galėsime pabandyti patenkinti e, mūsų partnerių e, norus, įskaitant ir Europos parlamento norą, labiau negu anksčiau. Apšly. Ačiū. Manau, kad šį klausimą dabar jau galime baigti. Pone Greitin, labai ačiū. E, susitiksime vėliau. E, kol kas dėkoju. Jei leistume, dar norėčiau šitą pridurti. Jeigu neturiu, jeigu nebūsiu Europos parlamento palankiai įvertintas, tai nesieksiu užimti šio darbo, šios pozicijos. Jeigu Europos parlamentas neuždegs žalios šviesos, e, aš atsisakysiu šios pozicijos. Tai vertinsiu kaip e, mano e, nesugebėjimo dirbti per pasarąją kadenciją vertinimą. Man, siekiant užtikrinti gerą reputaciją ir pasitikėjimą, Europos parlamentas yra būtinas. Audito rūmo nariai turi būti paskaiti parlamento. Ir tik parlamentas gali E, tvirtinti Europos audito rūmų ataskaitas. Aš to principu ir toliau vadovausiuosi. Ačiū. Ja, ich begrüße ganz besonders. Ačiū. Ponas e, Rubikas plojo, matau. Ir aš tuo džiaugiuosi. Jis tokiu būdu pasirodė, kad yra salėje. Uh, Nuo dabar noriu labai šiltai pasveikinti kitą klausimo narį, kitą kandidatą į audito rūmus. Tai yra Niderlandų atstovas ponas Brenikmeiris. Sveikinu Jūs su mūsų komitete. Norėčiau paprašyti Jūsų prisistatyti ir prašyčiau tai daryti trumpai, jeigu galite, nelgiau kaip 10 minučių. Okay. Ja, ja. Bitte. Dear Mr. Chairman, dear... Pone pirmininkė, gerbiami komiteto e, nariai, biudžeto ir kontrolės komitete, dėkoju už galimybę prisistatyti Europos parlamente. Ypač džiaugiuosi turėtumės galimybę prisistatyti garbingiems E, biudžeto kontrolės komiteto nariams. Aš kalbėsiu angliškai dabar, o ir į klausimus atsakysiu, jeigu uh, leisite angliškai, bet jeigu reikės, e, kalbėsiu ir olandų kalba, kad tiksliau mane suprastumėt. Įžanginėje kalboje norėčiau išsakyti savo nuomonę apie Europos audito rūmų vaidmenį ir taip pat pasakysiu, uh, kokia motivacija vadovaujasi siekdamas šių pareigų. Santykiai tarp Europos parlamento ir audito rūmų bei jo narių, mano nuomonė, yra labai svarbus. Audito rūmo ataskaitos ir e, veikla gali sustiprinti parlamento dekratiškumą, kontroliuojant Europos komisiją. Jeigu aš būsiu paskirtas naujo audito rūmų nariu, sieksiu užtikrinti prasmingą bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir kitomis ES institucijomis. Esu įpratęs palaikyti dialogą ir bendrauti su parlamentais. Taip pat galiu pasakyti, kad su nacionalinėmis institucijomis bus palaikomi svarbus ryšiai. Gerbiamas pirmininkė, 2012 m. audito rūmų ataskaita paskelbta praėjusią antradienį pateikė 19 iš eilės e, neigiamą patikinimų deklaraciją. E, tai jau yra labai ilga e, negatyvaus vertinimo grandinė. 19 negatyvi das gali būti vertinama kaip įprastas dalykas, bet man tai netrodo įprastas ir normalus dalykas. Jeigu piliečiai manęs paprašytų paaiškinti, kaip gali būti, kad 19 neigiamų das e, vis tik leido suteikti komisijos biudžeto įgyvendimo patvirtinimą, tai aš turėčiau labai daug kalbėti, labai ilgai reikėtų kalbėti. Tačiau galų gale tų piliečių akise turbūt aš pamatyčiau ironišką e, žvilgsnį ir rimtą abejonę. Ar galite pateikti įtikinantį paaiškinimą, kad e, didelės dalies Europos išlaidų e, klaidingumas ir neregalumas, ne, nereguliarumas e, yra nesusijęs su tuo, kad nėra laikomasi viešųjų pirkimų e, sąlygų ir e, tinkamumo finansavimui sąlygų. Šiam klausimui patenkinamo atsakymų nėra pateikta. Tuo tarpu viešoji apskaita Europoje turėtų įtvirtinti ES teisėtumą, turėtų būti užtikrintas bent jau e, biudžeto nepriklausomo tyrimo skaidrumas. Tai yra elementarūs baziniai bet kokios demokratijos pamatai. O dabar norėčiau pereiti prie svarbių pastebėjimų apie Europos piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą ir teisės aktų sudėtingumą. Pirmiausia, pradėsiu nuo pasitikėjimo. Kaip Niderlandų nacionalinis ombudsmenas ilgą laiką dirbau e, piliečių pasitikėjimo vyriausybę klausimu. Esu įsitikinęs, kad mano patirtis sukaupta Niderlanduose gali būti naudinga ir Europos lygmeniu. Labai svarbu, kad piliečiai pasitikėtų viešųjų išlaidų sistema, finansų valdymu ir e, svarbu, kad atskaito, apskaitos sistemos būtų patikimos ir efektyvios. Deja, Metinėje ataskaitoje audito rūmai daro išvadą, kad kontrolės sistemos nėra tik, yra ne tik iš dalies veiksmingos, bet ir piliečiai jomis nepasitikė. Todėl mes turime užtikrinti piliečių pasitikėjimą institucijomis, kurios tvarko ES pinigus. Antras dalykas – kompleksiškumas, sudėtingumas. Vienas iš svarbiausių prioritetų turėtų būti panaikinti nereikalingą teisės aktų kūriamą kompleksiškumą, sudėtingumą. E, tie sudėtingi teisės aktai sukuria nereikalingą naštą visuomeniai. Europos komisija e, pagrįstai bando panaikinti nereikalingus teisės aktus ir biurokratiją. Įstatymų kokybė yra gyvybiškai svarbi, nes mes gyvename demokratinėje ir teisės viršenybės sistemoje. Teisėtumas todėl išplaukia iš viešojo valdymo ir viešosios apskaitos. Aš manau, kad audito rūmams tenka svarbus vaidmuo išsiaiškinti riziką, kuri išplaukia iš teisės aktų ir politikos sudėtingumo. Mano nuomonė, e, tie rizikos faktoriai turėtų būti įtraukti ir į mano darbo atvarkę, ne tik siekiant skaidrumo, bet ir stengiantis sumažinti klaidų ir e, nereguliarumų skaičių. Aš esu įsitikinęs, kad Europos politika turi būti skaidri ir suprantama piliečiams. Šio laikinėje visuomenėje piliečių pasitikėjimas vyriausybė ne visuomet yra savaime suprantamas. Pasitikėjimas turi būti matomas konkrečiomis aplinkybėmis. Pasitikėjimas prisideda e, prie Europos e, viešojo administravimo reputacijos. Dėl tos priežasties viešųjų išlaidų e, valdymas turi būti skaidrus ir visiems suprantamas E, viešas ir skaidrus nacionalinės administracijos e, atsiskaitimas, nacionalinės audito institucijos komisija ir audito rūmai gali padidinti ES piliečių pasitikėjimą ES. Taigi, baigdamas, galiu pasakyti, kad mano asmeninė motivacija siekiant šio darbo yra susijusi su pastebėjimu, kad geresnė atskaitomybė padidins piliečių pasitikėjimą ES biudžetu. Ir antras dalykas, aš manau, kad galima ir reikia padaryti daugiau, kad pagerėtų teisės aktų kokybė. Aš siekdamas šių pareigų Europos audito rūmose iš esmės remiuosi savo tvirtų įsitikinimu, kad Europos audito rūmai yra reikalingi, kad būtų užtikrintas nepriklausomas išorinis tyrimas ir analizė, kurie galiausiai e, pozityviai įtakos piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Gerbiami Europos parlamento nariai, biudžeto kontrolės komiteto nariai, aš e, esu pasirengęs sklandžiai bendradarbiauti su jumis ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū uždėmesi. Thank you very much, Mr. Brenningmeier. Ačiū, ponė Brenningmeierį. O dabar e, pradedu diskusijų valandėlę. Matau, kad klausimų šiek tiek yra. Pirmiausia, žodis ponė Jalai Sender. Sí, eh, gracias, presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas e, ponė Brenningmeierį. Sveikinu Jūs e, šiame komitete Jūs esate kandidatas į Europos audito rūmus. Taip, ponė Beninkmair, iš, e, jūs ką tik pasveikinau čia, kaip audito rūmų, kaip kandidatai į audito rūmų narius. Turiu klausimą. Prisipažįstu, kad e, man kyla nemažai abejonių, nes jūs kaip e, Olandijos ombudsmenas prašėte, kandidatavote e, dirbti antrą šešerių metų kadenciją. Ir kiek žinau, jūs E, tuo pat metu kandidatuojate kaip ir čia. Ar jūs norite būti išrinktas antrai kadencijai ombudsmenu e, Niderlanduose? Ir kiek žinau, e, rinkimų laikas maždaug sutampa. Dabar jūs norite, tiksliau buvote paskirta savo vyriausybės būti auditorumo nariu. Ir mano klausimas būtų toks. Jums labai rūpi piliečių, pilietybės, piliečių teisų klausimai. Jeigu vienas ar kitas žmogus nėra perrenkamas, tai turbūt tam yra pagrindo. Jūs turite nemažai patirties uh, apskaitos kontrolės sistemose ombudsmenu dirbote daug metų. Ką jūs e, tiksliai įsivaizduojate, kad galėtumėt įnešti į audito rūmus kaip kandidatas? Antras e, prašymas e, per labai trumpą laiką dirbti Europos institucijose. Kitas dalykas, jūs savo įžangoje kalbėjote apie tris labai svarbius elementus Man labiausiai rūpėjo vienas, kai jūs e, buvote teisėjas, domėjotės lyčių lygybės klausimais. Turėjote tarpininkauti per labai sudėtingą laikotarpį. Kadangi, kiek žinau, valstybės sektorius skiria daug, labai daug dėmesio vyrų ir moterų lygybei ir e, e, nepriklausomumui. Kodėl jūsų nuomonė tame politinėme sektoriuje buvo tiek e, įtampos? Ir jūs kaip teisėjas, kokį vaidmenį suvaidinote, išspręsdamas tokius klausimus kaip subsidijavimas, tikrinimas, neįgalumo išmokų klausimai? Kiek žinau, jūs turėjote šiek tiek e, įtakos ir e, Olandijos vyriausybėje sprendžiant socialinio gerbivo valstybės e, problemas. Taigi, ką jūs galvojate apie valstybės tarnybą, teisės į sveikatos apsaugą? Mano nuomonė, tai yra labai svarbios rytis. Bevor, dass wir die Fragen sammeln, ich habe als nächstes äh, gal daugiau dar išklausykime klausimų. Panas Jodį, paskui panas Gerbrandi. EPP frakcijos vardu ir savo vardu norėčiau pasveikinti kandidatą. Dėkoju už jūsų patikslinimus ir noriu užduoti jums du klausimus. Aš taip suprantu, kad jūs neturite auditos ryties išsilavinimo ar patirties, tai norėčiau paklausti jūsų būtent dėl audito patirties, kas leidžia jums teikti, kad jūs galėsite būti geras audito, Europos audito rūmų narys. Jūs tikrai buvote geras ombudsmenas, tačiau tai dar nereiškia, kad jūs galėsite būti auditorius toliau Gal galėtume taip pat e, pateikti mums patikinimų dėl to, kad būsite nepriklausomas nuo Niderlandų vyriausybės, kuri iškėlė jūsų kandidatūrą, kad mm, mes galėtumėm būti garantuoti tuo klausimu. Tai gal tiek būtų mano klausimai. Ačiū, pirmininkė. Äh, Ačiū toliau, panas Gerbrandi. Ja, dank u wel, voorzitter. En, uh, ook... Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti kandidatą atvykus į biudžeto kontrolės komitetą. Mm, aš irgi norėčiau užduoti klausimų. Mm, galėčiau pantrinti tam, ką pasakė panas Odį. Aš irgi norėčiau jūsų pasirauti dėl nepriklausomumo. Nepriklausomumas yra nepaprastas svarbus dalykas, galvojant apie Europos audito rūmų nario pareigas, bet lygiai taip pat jis yra labai svarbus, galvojant apie ombudsmano, Europos ombudsmano pareigas. Taigi, iš Niderlandų mes gauname patikinimų, kad jūs tikrai buvote labai nepriklausomas ombudsmenas ir galbūt dėl to yra žmonių Hagoje manančių, kad gal būtų gerai išsiųsti jūs į, iš, į, į Luksemburgą, į auditorumus. Aš norėčiau užduoti keltą klausimų. Savo įžangoje jūs kalbėjote apie tai, kaip jūsų manimų svarbu piliečiams gauti daugiau informacijos apie mm, Europos biudžetą, kad jie galėtų labiau remti ir visą Europos Sąjungą. Uh, Europos audito rūmai Luksemburgė yra gana toli nuo eilinio Europos piliečio ir kai skaitai Europos audito rūmų ataskaitas, tai e, kartais net gal ir šios ties ekspertų sunku yra iššifruoti, kas yra pasakyta Europos audito rūmų ataskaitose. Tai kaip e, jūs galvojate, kaip būtų galima suaktualinti Europos audito rūmų darbą, kad jis būtų suprantamesnis Europos piliečiams. Ir toliau noriu dar pasitikti pasiteirauti dėl um, Europos investicijų efektyvumo, kokia yra jūsų nuomonė um, šiuo klausimu. Jeigu yra kokia institucija, kuri um, nuolat kelia klausimą dėl šių dalykų, tai yra būtent Europos audito uh, rūmai. Jie galvoja, kad uh, Mm, ES finansavimo veiklos rezultatai, efektyvumo rezultatai kelia bejonių. Ir 2012 metais, pavyzdžiui, Europos audito rūmų vertinimas dėl daugiametės finansinės programos ateities iš tikrųjų e, yra katastrofiškas. Tai kaip mes, aš, aš sakau mes, ne vien tik tai Europos audito rūmai, bet mes visi kaip galėtumėm pasirūpinti tuo, kad geriau būtų laikomas Europos audito rūmų ataskaitų išvadomis. Man, kad, kad tos išvados būtų perkeltos į politiką, nes tikrai, manau, to trūksta kiekvienais metais žmonės sako, taip, viskas yra labai sudėtinga, nepakankamai padaryta siekiant rezultatų, bet kaip galėtumėm tą užburtą ratą suardyti. Ir, gal, ir mano paskutinis klausimas. Uh, Man atrodo, kad Europos audito rūmai nepakankamai dėmesio skiria kiekvienai atskirai valstybei nariai. Ką Jūs galvotumėt, pavyzdžiui, apie tai, kad reikėtų įvardinti, kurios valstybės blogai dirba ir sugėdinti jas? Ačiū dabar, panas Riubich. Ačiū, pirmininkė. Galvojant apie jūsų būsimą darbą Europos audito rūmose, mane domintų, ką jūs darytumėt dėl mokėjimų dalies Europos Sąjungoje. Ir ką darytumėt, pavyzdžiui, su mokesčių rojais, kodėl mokome offshore'inėms kompanijoms už europinius projektus. Ar jūs galvojate, kad galėtumėt kažką padaryti tais klausimais Europos audito rūmos, jeigu būtumėt jų narių? Dabar panas Artung, prašom. Ačiū pirmininkė, aš manau, Europos audito rūmų narys turi būti visiškai nepriklausomas. E, narys ar narė turi dirbti pozityviai, oriai ir nepriklausomumas yra, ne, yra absoliučiai e, būtina, būtinas elementas. Neseniai mačiau Olandijos televizijos programą, kur buvo pasakyta, kad uh, Europos Sąjungoje yra daug diskriminavimo ir rasizmo. Bendra pozicija Hagoje, pavyzdžiui, yra labai priešiška prieš užsieniečius. Aš cituoju tavo laidą. Um, ponas Brenningmaier E, tikrai rūpinasi situaciją savo šalyje ir aš nežinau, ar iš tikrųjų jis turėtų e, e, kandidatuoti į šias pareigas, kai jis tokią nepagarbą rodo savo šaliai, žaliesiems ir kitiems savo, savo šalies politikams. Iš tikrųjų, jo kandidatavimo motyvai yra labai abejotini. Uh, Jis jau bandė tapti ombudsmenu, surinko labai mažai balsų, o dabar jisai bando patekti į auditorumus. Man labiau patiktų žmogus, kuris demokratiškai tarnautų Europos piliečiams. Aš prašyčiau jo paneigti tai, ką jis pasakė toje mano minėtoje televizijos laidoje, kurią aš tik acitavau, um, atsisakyti tų žodžių, atsiriboti nuo tų žodžių, aš tikiuosi, kad e, jis tikrai pasiteisins už, už tokį poelgį, jeigu ne, aš prašysiu kolegų balsuoti prieš šią kandidatūrą. Ačiū dabar už visus klausimus ir paprašysiu pono Brenningmajer atsakyti. Eh, eh. Ačiū pirmininkė, pabandysiu atsakyti į šios labai įdomius ir svarbus klausimus. Eh, džiaugiuosi, kad galiu pateikti platesnės informacijos tokiu daugeliu klausimų. Ponės Sender teiravosi dėl to, ką su tokia savo patirtimi, profesinė patirtimi aš galėčiau atnešti į Europos audito rūmus, kuo galėčiau prisidėti. Taip, nesu dirbęs auditoriumi savo šalyje ar Europoje ir ne visi Europos audito rūmų nariai turi tokios patirties. Uh, Be, kita vertus, aš galvoju, kad e, turiu e, profesinės patirties kaip teisėjas, kaip akademikas, kaip ombudsmenas ir tikrai galite matyti mano rimtą rūpinimąsi tiek viešo sektoriaus finansais ir kaip teisėjas aš specializavausi finan, e, viešojo sektoriaus finansų mokestį lyčių, mm, pensijų išmokų srityje ir kaip akademikas taip pat esu parengęs mm, įžangas dėl euro, dėl um, Europos monetarnės sąjungos, e, ekonominės monetarnės sąjungos ir tikrai esu mąstęs apie demokratijos aspektus. Tai taip, aš nesu auditorius, mano tapatybė labiau yra žurnalisto, ta prasme, kad aš tiek akademinėme, tiek e, teismo e, darbe aš specializavausi įvairiuose klausimuose ir kaip teisėjas turėjau galimybę um, susipažinti su labai sudėtingais klausimais ir įgyti e, žinių sparčiai. Aišku, aš ruošiuosi dirbti Europos audito rūmose ir kuomet manęs paklausti, ar aš norėčiau būti kandidatu, aš išsiaiškinau įsitikinau, kad viena vertus yra aišku labai mm, techniniai elementai, DAS metodika ir taip toliau, kas sėtina su Europos audito rūmų darbu. Bet kita vertus, mes galime matyti ir tą kitą pusę, tai yra mm, auditorių darbo efektyvumas visomis prasmėmis. Tai yra, ar mes kaip auditorumai galime pasiekti pilietį. Ir kaip savo įžangoje sakiau, mane labai neramina tai, kad labai sunku yra paaiškinti piliečiams, pavyzdžiui, kad jau 19 metai iš eilės Europos auditorumų sąskaitų patikimo deklaracija yra neigiama. Ir ką mes galėtumėm padaryti daugiau? 50, 100, 200 auditų turi būti pateikiama ataskaito, ar gal mes turėtumėm kelti kitokius klausimus, kurie būtų aktualūs Europos piliečiams. Ir ta prasme aš tikiuosi prisidėti prie audito rūmų darbo. Pone. LS Sender, jūs sakėte, buvote kandidatas į Europos ombudsmanus, dabar esate kandidatas į Europos auditorumų narius. Ką tai reiškia? ar jūs ieškote gražių pareigų? Ne, aš neieškau gražių pareigų. Aš esu ombuds buvau ombudsmenas Olandijoje ir kaip panas Tassenblumas paklausė, ar aš galėčiau būti kandidatu. Šias pareigas mane tikrai nustebino tai, kad E, jis kreipėsi į buvusi um, Niderlandų ombudsmeną, ar jis kandidatuos į Europos audito rūmų narius. Ir tada aš pagalvojau, ką reiktų padaryti. Pagalvojau taip, kad uh, sugebė visiškai nežinoma ombudsmeno instituciją Niderlanduose paversti į tokią instituciją, kuri tikrai žinoma Niderlandų piliečiams ir kurią Niderlandų piliečiai pasitikė, kadangi jį veikia gerai, tai aš pagalvojau, kad iš tikrųjų aš galiu tokį vaidmenį suvaidinti ir Europos audito rūmose. Aš galėčiau būti tas tiltas tarp visų apskaitų tikrinimo techniškumo ir Europos piliečių. Um, Panas Gerbrandis sakė, kad jeigu pažiūrėtumėm į pranešimus spaudai, būtent tai yra Europos audito rūmų metinio ataskaitų pranešimai spaudai. Tai aš noriu jūsų paklausti, kiek Europos piliečių supranta tuos dokumentus? Mažiau nei vienas procentas. Jeigu paklausi žurnalistų, ar suprantate uh, tai, kas čia yra pasakyta, irgi turbūt mažiau kaip vienas procentas pasakys, kad kažką supranta. Taigi, tai yra problema finansuose, mes esame išmokę labai sunkia pamoka. Negali pasirašyti nieko, ko nesupranti. Tai čia, aš manau, iš tikrųjų yra labai rimta problema, nes mes turime išaiškinti atskaitomumą Europoje. Ir man mano motivacija yra būtent tokia - pasiekti to. Man atrodo, kad tokio atsakymo aš atsakiau ir pono Odi klausimą, o kuo galėčiau prisidėti prie Europos audito rūmų darbo. Ir manau, kad tai galima būtų susijęti ir su pono Hartongo pastabomis. Mano indėlis, galvojant apie diskriminavimą Niderlanduose, būtent diskriminavimą Niderlanduose, į ką aš sutelkiau savo dėmesį, yra tikrai labai vertinamas. Ta prasme, kad tikrai tiek daug žmonių kreipėsi į mane ir pasakė, mes labai džiaugiamės, kad tą klausimą iškėlėte. Ir dėl tos priežasties, ponia, ar tai ir e, parodo mano nepriklausomumą. Uh, Aš tikrai galiu būti nepriklausomas ir tikrai neatsiimsiu savo kandidatūros vien dėl to, kad um, jūs turite kitokių politinių minčių. Čia yra jūsų reikalas. Pone Odi, Jūs klausėte, ar esu nepriklausomas, tai aš esu visiškai nepriklausomas ir tikrai Niderlanduose aš garsėjau to ir kaip teisėjas, ir kaip akademikas ir buvau nepriklausomas ir buvo nepaprastai nepriklausomas kaip ombudsmenas iš tikrųjų ir dabar būsiu nepriklausomas. Kita vertus, uh, aš reaguoju, reaguoju, ta prasme, kad aš tikrai užtikrinu bendradarbiavimą su parlamentu. Aš, mano tikslas buvo sukurti tiltus su parlamentu, teirautis parlamento, ką, ko jūs tikitės iš ombudsmen. Man atrodo, tai yra aktuolus klausimas, ką daro parlam, kas parlamento ir biudžeto kontrolės komiteto nuomonė yra svarbu, galvojant apie Europos audito rūmų darbą darbo ateitį ir ką būtų galima padaryti, kad Europos audito rūmai e, būtų labiau įtikinami ateityje. Pana Gerbandi, jūs akcentavote tai, kad e, yra labai svarbus santykiai su piliečiais ir aš jau plačiai kalbėjau šio klausimu, tai e, galiu patvirtinti tai. Antras klausimas buvo sudeltas į Europos išlaidų efektyvumą. Ir sakyčiau, kad šis klausimas mane labai e, rimtai domina. Per televiziją dažnai matome programų, kur pasakojama apie europinį projektą, kuris buvo tikrai jokingas, sakykime, uh, kadangi jis nepastarnavo jam rimtam tikslui ir tai yra didžiulė problema. Tuomet klausimas yra toks, ar audito kontrolė vykdoma Europos audito rūmų vertina šį aspektą. Ir čia, man atrodo, yra ta spraga, tas atotrikis nu, nuo kasdienės gyvenimo realijos valstybės narėse, iki Europos audito rūmų tas atotrukis yra didelis ir be to biudžetinė bazė nėra labai aiški. Nėra visos priežastys tiksliai apibrieštos. Europos audito rūmai gana kritiškai vertina būtent tą biudžeto planų miglotumą, neapibrieštumą. Uh, siejant tai su vėlesnėmis problemomis vykdant biudžeto vykdymo kontrolę Aš galvoju, gal Europos audito rūmai galėtų siekti vykdymo pagerinimo, ta prasme, kad, aišku, ir, ir ta visa bazė turėtų būti stiprinama mm, įgyvendinimo, vykdymo požiūriais. Ir čia gal būtų galima siekti didesnio tikslumo, kad būtų galima užtikrinti geresnę kontrolę ir kad būtų išmaniau siekiama finansavimo rezultato. Dabar paskutinis klausimas dėl mokesnių rojų. E, man atrodo, būtina veikti Europoje. Tai yra politinis klausimas, tai klausimas ne Europos audito rūmams. Man atrodo, tai yra politinis klausimas. Reikia galvoti apie mm, sąžiningą, teisingą apmokestinimą ir aš pasisakyčiau už tai. Dėkoju. Dar du papildomi klausimai. Ponas Hartongas pirmasis. tiksliau ponas Odį pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kandidatas nekarta teigia, kad 19 metų šeilės neigiamas pat, sąskaitų patikimo patvirtinimas yra teikiamas. Ir aš tiesiog norėčiau e, gauti daugiau paaiškinimų. Sutartie teigiama, kad yra teikiamas vienas sąskaitų patikimo patvirtinimas ir kai yra teikiamas, e, pozityvi, teikiama pozityvi nuomonė, tvirtinamos e, pozityviai sąskaitos. Sąskaitos yra sąžiningos ir tikslios. Įplaukų srityje viskas yra gerai, išlaidų srityje yra 3-4 procentų klaida. Aš norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką kai kalba eina apie neigiamą sąskaitų patikimo patvirtinimą, dar ne viskas čia yra pasakoma Dėkoju, panas Hartung. Ačiū. Norėčiau pabrėžti, norėčiau atsižvelgti į pono Benningmajer atsakymą ir patikslinti šį beitą. Savo pasisakymę jūs kritikavote ne tik mano partiją, bet ir visas kitas politinės partijas. Panašu, kad jūs vis dar uh, mastote kaip ombudsmenas, o negalimas auditorumų narys. Ypač tais klausimais, kurie yra labai kontroversiški Niderlanduose, taigi aš labai nerimauju dėl, dėl jūsų. Aš atsakysiu olandiškai. Taip, aš suprantu, kad esate sunerimęs ir linkiu jums sėkmės. Ja, vielen Dank. Damit können wir diese Anhörung ab. Taigi, dėkoju Jums. Dėkoju, kad atvykote į klausimus ir laukiame tolesnių pasimatymų su jumis. Ačiū dar kartą. Dabar galime pereiti prie kito kandidato klausimų. Ja, meine Damen und Herren, nach einer kurzen Unterbrechung. Kągi, ponios ir ponai, po trumpos pertraukėlės norėčiau pasveikinti į mūsų komitetą atvykusi poną Phil Win Owen, yra Junknės karalystės pas, paskirtas kandidatas į auditorumų narius. Aš norėčiau jūsų paprašyti dabar tarti žanginį žodį. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, dėkoju. Man didelė garbė čia atvykti. Mano tėvų viešosios vertybės buvo labai stiprios ir jie ragino mane aktyviai veikti visuomenėje. 32 metus aš dirbu jau centrinėje vyriausybėje, keletą metų pastaruoju metu dirbau mūsų regioninių didelių ligoninių valdyboje. Aš visuomet stengiausi gerinti vyriausybę, valdymą ir bandžiau visuomet išlikti politiškai neutralus. Lorenzečio freskoje, sienoje, jos reprodukcija kabo mūsų namuose. Norėčiau išryškinti tris savo karjeros aspektus. Pirmiausia, aš turiu daug patirties vyriausybinio finansų valdymo srityje, kadangi uh, 20 metų dirbau išdo departamente ir pastarosius 9 metus dirbau centrinėje vyriausybėje, kontroliuojant, e, vykdant rizikingas ilgalaikės reformas pensijų, senėjimo, klimato kaitos, energetikos ir kitose srityse. Aš užsakiau ir prižiūrėjau daugelių, daugelio nepriklausomų ataskaitų vykdymo darbą. Tai būtų labai panašu į audito institucijų veiklos ataskaitas situacijos ataskaitas. Taip pat aš turiu daug įvairios audito, auditavimo patirties, mane nekart auditavo, kadangi aš buvau apskaitos pareigūnas ir turėjau atsiskaityti viešųjų atask, viešųjų, viešosios apskait, finansų apskaitos komitete. Taip pat aš finansinės apskaitos rytyje dirbau ir audito komitetuose dažnai dirbau. Ir taip pat dirbau nacionalinėje audito tarnyboje. Dar vienas dalykas. Lyderystės ir valdymo pokyčių patirtis mano yra labai didelė. Aš dalyvavau, kai išdas buvo keičiamas tūkstantis personalo narių ir taip pat rūpybos departame, kuri dirba daugiau nei tūkstantis darbuotojų. Uh, kaip nevykdomosios, nevykdomosios valdžios atstovas, aš bandžiau taip pat pakoreguoti ligoninių tresto patikos fondo darbą. Aš esu ištikimas europietis, visuomet bandžiau padėti ES įrodyti savo vertę, lyderystę ir galimybę efektyviai keistis. Ar kalba eitų apie ES klimato energetikos politiką, finansinių paslaugų reformą, Junktinės karalystės e, Europos investicijų banko pokeitinis direktorius aš buvau, taigi aš bandžiau vertinti ir mūsų investicijas į mūsų Europos Sąjungą. Taigi laikas nėra lengvas Europos Sąjungai ir audito rūbams, kaip pranešėjos e, pranešime kalbama apie būsimą audito rūmų ateitį. Ir aš tikiuosi, kad būsiu audito rūmų narys, kur bus daroma daug kas geriau. Pirmiausia, bus daugiau bendradarbiaujama ir daugiau nu, naudojamasi audito darbo, atsižvelgiant į komisijos ir valstybių narių audito, rūmų, audito institucijų darbą. Taip pat tikiuosi, kad bus daugiau dėmesio skiriama veiklos ato, at, ataskaitoms ir auditams, kur daugiau dėmesio skiriama toms sritims, kur yra didelė rizika ir išdavoms Prancūzijos audito rūmai ir kita institucija įrodė, kad galima atlikti daugiau kokybiško darbo ir greičiau. Trečias principas - aš sieksiu, kad ši institucija būtų labiau įtakinga, kuriant žinias, pajėgumus ir padedant įstatymų formuotojams valdyti atitinkamas programas. Taigi man būtų didelė garbė tapti rūmų nariu, siekiant apsaugoti mūsų piliečių finansinius interesus, siekiant legalumo ir e, kiekvieno išleisto euro efektyvumo. Aš dirbsiu daug sąžiningai, bendradarbiaudamas ir aš tikiuosi, kad su atitinkama humoro doze su europinėmis ir nacionalinėmis institucijomis ir ypač su Europos parlamentu ir šiuo komitetu. Dėkoju. Dabar mielai išklausyčiau klausimų. Ačiū už tai, kad paminėjote humorą. Tai yra vienintelis nemokamas dalykas, leidžiantis palengvinti žmonių gyvenimą. Taigi dabar žodis pranešėjai, poniai Inesa Jala Zender. Ačiū. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju ir sveiki atvykę, ponia Phil Win Owen. Esate kandidatas į audito rūmus, jūs kalbėjote apie tėvus, apie tai, kad jie suvaidino svarbu vaidmenį jūsų gyvenime. Jūsų kandidatūra buvo pasiūlyta, tačiau jūs neminėjote daug apie savo darbą, nekalbėjote daug apie savo darbo Britanijos audito valdyboje, Didžiosios Britanijos audito valdyboje. Jūs dirbote ir tarptautinėje organizacijoje, jūs kalbėjote apie tai, ko ten išmokote. Ir galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl jūs pasirinkote šį kelią šioje institucijoje. Man atrodo, kad labai svarbu, jog esate sukaupęs nemažai ekspertinės patirties ir aš norėčiau paklausti jūsų, kiek dėmesio ir reikšmės jūs skiriate ES lėšų valdymo tvirtinimui pažvelgus į istoriją e, ir bendrai situaciją matome, kad na, ją galima lyginti su valstybių narių situacija. Kiek suprantu, jūs teigiate, kad nėra taikomos tos pačios oficialios procedūros, tvirtinant nacionalinės sąskaitas Junktinėje karalystėje, bet galbūt galėtumėte paaiškinti, kaip jūs elgsitės, kai reiks oficialiai tvirtinti didelės pinigų lėšas, e, jų panaudojimą vyriausybės. Vyriausybėse. Jūs kalbėjote nacionalinę sveikatos tarnybą, sveikatos priežiūros tarnybą, kalbėjote apie imunitetą tame kontekste. Gal galėtumėte paaiškinti, koks yra imuniteto teisinės pagrindas. Uh, imuniteto, kuris yra taikomas valstybės tarnautojui. Suprantu, kad nacionalinės sveikatos tarnyba niekuomet negavo europinių lėšų. Ir galiausiai dar jūs kalbėjote apie tai, kad dirbote sprendžiant labai svarbius klausimus, pavyzdžiui, brandolinių jėgainių išmontavimo srityje. Ir aš norėčiau sužinoti, kokių sunkumų, su kokiais sunkumais jūs susidūrėte savo darbe, kai dirbote kartu su parlamentu ir kaip jums pavyko tas problemas išspręsti. Pirmininkas dėkoju. Derek Von. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Auvenai, į biudžeto kontrolės komitetą. Norėčiau Jūs pasveikinti tarus įžanginį žodį, e, taip sakau, ne vien dėl to, kad esate iš Velso, bet dėl to, kad jūs taip gražiai pasisakėte ir tai, e, matyt, paaiškina jūsų humoro jausmą. Komiteto nariai žino, kad ir aš turiu humoro jausmą neblogą. Turiu tris klausimus jums. Pirmasis yra dėl nepriklausomumo. Mes daug kalbėjome su kitais kandidatais apie tai ir akcentavome, kad labai svarbus yra nepriklausomumas. E, ir ne tik kandidato, bet ir auditorumų nepriklausomumas. Skaitant jūsų gyvenimo aprašymą, kyla man šiek tiek problemų. Čia matau, kad dirbote daug, daugeliu dešiniųjų ministrų savo laiku. Gal galėtumėte daugiau papasakoti ir patikinti, kad valstybės tarnautai tikrai Junktinėje karalystėje yra nepriklausomi. Uh, Dabar kitas klausimas dėl paties audito proceso. Aš anksčiau buvo, buvau tarybos vadovas Velse, tarybos pirmininkas Velse. Ir čia labai svarbu, kad būtų žvelgiama ir gera, ir bloga praktika, ir kad būtų jis kleidžiama kitiems. Aš nemanau, kad uh, mums pavyksta tą padaryti europiniu lygmeniu. Gal galėtumėte mums papasakoti, kaip jūsų manimų galėtumėme skleisti tą gerąją praktiką po to, kai jau yra atlie, atliekamas auditas. Ir trečias dar klausimas apie 12 metų metinės ataskaitas. Metinė ataskaita, kuri buvo paskapta šią savaitę, tikriausiai žinote, kad nuo 3,9 iki 4,8 procentų užaugo klaidų lygis tai nėra labai gerai, ką būtų galima dėl to padaryti. Ir Junktinėje karalystėje ir be jokios abejonės kitose valstybėse narėse spauda kalba apie tai, kad klaidų lygis reiškia, kad yra daugiau sukčiavimo atvejų. Ir tai nėra naudinga niekam, nei Europos Sąjungai, nei bendrai politikai apskritai. Taigi, kaip jūs galėtumėte padėti mums kovoti su tuo ir išsklaidyti tuos netinkamus mitus apie ES biudžetą. Dėkoju. Gebrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Win Owen, už jūsų pasisakymą. A aš manau, kad jūsų ta komandiruotė buvo iš tiesų puiki. Aš manau, kad ir Davidas Cameronas mielai būtų tokia, praėjęs tokius mokymus e, prieš pirmąją vadovų tarybą. Bet čia kitas klausimas. Dabar veiklos auditai. Aš e, ir kitų kandidatų klausiau apie tai. Pažvelgus į metinę ataskaitą, kuri šiais metais buvo paskelbta apie 12 metus, Europos audito rūmų vizija yra labai nekokia, kalbant apie kitą programinį laikotarpį iki 20 metų. Žinoma, viskas yra per sudėtinga, taisyklės labai kompleksiškos ir beveik nėra jokių konkrečių tikslų, pagal kuriuos mes galėtumėme įvertinti tą veiklą. Mielai jūsų išklausyčiau ir galbūt jūs teiksite, kad daugiau dėmesio skisite veiklos vertinimui, tai būtų puiku. Tačiau kaip būtų galima pasiekti geresnių rezultatų, kalbant apie autorumų rekomendacijas. Mes turime irgi to klausyti, kaip e, Europos parlamentas, nebūtinai šis komitetas, bet galbūt kiti komitetai, kurie ne visuomet labai įsiklauso į specialiasias e, Europos auditorumų ataskaitas ir kitas ataskaitas. Uh, Galbūt jūs galėtumėte pasidalinti savo mintimis apie tai, kaip būtų galima daryti didesnę įtaką, kad auditorumų darbas būtų įtakingesnis. Dėkoju, Jean-Pierre Rodi. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo vardu ir EPP vardu aš norėčiau pasveikinti atvykusi poną Oveną, norėčiau padėkoti jam už raštų pateiktus atsakymus. Jūs turite nemažai patirties viešajame sektoriuje, nei jūsų patirtie, nei mok... akademinėje veikloje, mok... mokymuose nėra audito mokymų, audito kvalifikacijų. Ar galėtumėte mus nuraminti ir patikinti, kad tikrai galite eiti auditorumų nario pareigas? Antrasis elementas – jūsų nepriklausomumas jūsų karjera viešajame sektoriuje yra gan ilga, jūs buvote skiriamas į tam tikras pareigas, susijęs tai su tam tikrais politiniais dalykais. Ar tikrai galite patikinti, kad išliksite nepriklausomas nuo vyriausybės, mm, Junktinės karalystės? Ir paskutinis klausimas savo raštu pateiktuose atsakymuose, jų pabaigoje, jūsų atsakymas į klausimą apie tai, ar jūs atsisa, atsisakytumėte savo kandidatūros, jeigu parlamento nuomonė būtų neigiama. Nėra labai iškus jūsų atsakymas, gal galėtumėte tiksliau patikslinti, nes jau turime nemažai e, patirties tokių labai miglotų ir neiškių atsakymų. Gal galėtumėte e, pateikti dabar tikslesnį atsakymą, kad žinotumėme tiksliai, kokie yra būtų jūsų ketinimai tokiu atveju. Ačiū. Ir paskutinis e, mano kalbėtojų sąraše yra Jan Mulderis. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau, kad šiek tiek e, pakalbėtume tuo klausimu, apie kurį kalbėjo ponas Saudy. Jeigu mes e, išsakysim neigiamą nuomonę apie jūs, kaip jūs elgsitės? Rašte jūs sakote, aš tokiu atveju rimtai galvočiau apie savo kandidatūros atsiemimą, bet man reikės pasitarti su Junktinės karalystės vyriausybė. Uh, Ir aš norėčiau, suži... ir, e, aš norėčiau žinoti šio komiteto nuomonės priežastis. Balsavimas šiame komitete vyksta slaptai. Ar jūs įsivaizduojat, kad aš jums po to aiškinsiu? Jeigu bus atmesta jūsų kandidataro, kaip aš balsavau? Ir ar reikia, aš turėsiu jums pasakyti savo argumentus? Ar jūs tikrai tikitės, kad aš ar kas nors kitas šiame komitete tą darys? Kaip įsivaizduojate e, gauti priežastis, dėl kurių jūsų kandidatūra buvo atmesta? Ar galbūt bus atmesta? Toks būtų mano klausimas. Ir pabaigai Inigė Greslė. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Kandidatė, jūs sakėte, kad e, e turėsite pasitarti su vyriausybė, ar mes galime jūs priimti. O kaip būna bendrai e, jums e, tariantį su vyriausybė. Puikus e, klausimų paketas ir tikėsimės puikių atsakymų. Prašom. Čia mano humoras, sako pirmininkas. Best, Mr. Chairman. Darysiu viską, ką galiu, ponė pirmininkė. Visų pirma, pradėsiu nuo pranešėjos klausimų. E, mano darbas NAO buvo visiškai aiškus ir kai aš buvau paskirtas e, į šią poziciją, aš e, tik tarsi konsoliduoju savo sukauptą patirtį. E, nacionalinėje tarnyboje labai aktyviai dirbau ir stengiuosi nuolat mokytis. Ir vienas iš jų buvo, kaip nacionalinio audito institucija turi būti valdoma. Aš buvau pakviestas skaityti pranešimą uh, E, finansų valdymo institucijoje. Taip pat aš esu bendradarbiavęs su Žemės ūkio audito komanda, veiklos audito e, veikloje sudalyvavęs. Esu taip pat dalyvavęs labai svarbiame seminare apie statistinę metodiką, e, kaip imti mėginius. Tai buvo daroma kartu su Europos audito rūmų nariais. Taigi aš manau, pakankamai daug turėjau mokymosi galimybių ir turėjau pakankamai laiko išnagrinėti tarptautinius standartus aukščiausio lygių, pavyzdžiui, Meksikos padėtį nagrinėjau, kaip yra pateikiamas nepriklausomos ataskaitos ir aiškinomės ir tai, kaip, pavyzdžiui, yra nustatomi 2 procentai ar kitas skaičius audituojamos medžiagos. Jūs klausite, kodėl aš e, mokiausi uh, Londono verslo mokykloje. Ar tai jūs norėjote paklausyti, aš norėjau pasitikslinti. Ar jūs klausėte, kodėl aš ten studijavau? Taip. Tuo metu e, dirbdamas vyriausybėje aš norėjau sužinoti, e, išmokti šio to apie visą prekybos pasaulį, e, visas skirtingas disciplinas. Aš studijavau ne tik finansų ir valdybos apskaitą, bet taip pat studijavau ir makroekonomiką, finansavimą, aplinkosaugos ekonomiką. Studijavau labai daug dalykų, kurie yra e, reikalingi šio laikiniai audito institucijai, ypač žinant, kad veiklos auditavimas yra organizuojamas daugia disciplinėme pasaulyje. Finansų auditui reikia tik tai audito ir teisės žinių, uh, O veiklos auditas reikalauja žymiai daugiau įgūdžių, kad būtų galima išspręsti kai kuriuos rimtus šios dienos klausimus. Dėl ES fondų valdymo valstybėse narėse tvirtinimo. Jungtinė karalystė prieš keletą metų atliko eksperimentą ir paskelbė metinės ataskaitas uh, audito ataskaitas, kaip įgyventinami ES finansai. Deja, e, dėl techninių sunkumų e, tai netapo tradicija. Nors vyriausybė yra pasiryžusi tą procesą pradėti iš naujo ir mes tikimės, kad 2014-2015 metais tokia pati ataskaita bus pateikta. Aš labai norėčiau, kad tai būtų padaryta, nes ES, Europos bendrijoje tai būtų labai gerai. Uh, Ir be abejo, e, kiekvienas atskiras departamentas, kuris yra atsakingas už ES finansus, e, yra audituojamas nacionalinės audito institucijos. Ne tas pats e, yra nacionalinio apskaitų patvirtinimas nacionalinėje kontrolės institucijoje ir nacionalinėme parlamente yra teikiama pavienė konsoliduota suvestinė valstybės finansų ataskaita, kuri yra teikiama e, valstybės apskaitos e, komitetui parlamente. Ir kiekvienas departamentas, aš pavyzdžiui dirbu energetikos ir klimato departamente kurį laiką, veda savo e, apskaitą, kuri yra audituojama nacionalinės audito tarnybos. Ir aš įtraukiu į dokumentą raštu, informaciją apie tai, kad per tam tikrą laikotarpį aš buvau atsakingas už finansinės administracijos e, sąskaitas, kurios buvo įvertintos kaip netinkamos nacionalinės audito tarnybos. E, aš įsivaizduoju, kad tas nacionalinis auditos patvirtinimas yra labai panašus prie jūsų discharge vadinamos procedūros, biudžeto įgyvendinimo tvirtinimo procedūros. Darbas sveikatos priežiūros tarnyboje dėja, kaip ir bet kurioje kitoje šalyje, yra susijęs su labai jautrės rytimi, labai daug sergančių žmonių ir čia e, yra didelė rizika ir vykdomosios ir nevykdomosios valdžios pusės. Todėl, e, kai tik valdybos e, nariai pradeda savo darbe vadovautis gera valia jie e, gauna kompensaciją nustačius pažeidimą. Man taip atsitiko. Prieš vienerius metus viešusios apskaitos komitete parlamente e, mes nagrinėjome ataskaitą, kuri buvo persėsta Europos e, Sąjungai. Aš žinau, kad tokios ataskaitos rengimas labai daug pastangų ir laiko kainuoja, ypač rytinėms Europos Sąjungos valstybėms, vidurio Europos Sąjungos valstybėms. E, tuo metu, kai aš dalyvavau rengiant šią ataskaitą, aš mačiau, kad du trečdaliai visų ES lėšų buvo skirta e, brandolinių elektrinių e, išmontavimui. 3 milijardai tuo metu. Sellafield e, yra trys svarbus dideli projektai. Ir per valdymo projektus reikia suderinti rizikos ir pavojų E, tikimybę. Tai yra didžiulis saugo, uždavinys saugos požiūrių ir biudžetinių požiūrių. Taigi aš e, pasaraisiais metais labai daug sukaupiau patirties ir aš manau, kad mano darbas e, aplinkosaugos rytyje taip pat gali būti labai naudingas auditorumams. Pono Vaun klausimai. Aš galiu Jūs patikinti, kad aš esu visiškai politiškai nepriklausomas, neutralus ilgą laiką dirbau konservatorių vyriausybei E, konservatorių finansų ministrius sekretorijate dirbau, e, leiboristų vyriausybėje dalyvavau biudžeto rengimo procese, e, bendradavau su finansų ministru, buvau jo specialus patarėjas, taip pat buvau energetikos ir klimato jungtinės karalystės rango ministras. Taip pat labai glaužiai bendradarbau su koalicijos ministrais ir konservatorių ir liberdemokratų vyriausybėje. E, dabartinėje koalicijoje. Todėl, e, manau, tai demonstruoja, kaip veikia Jungtinėje karalystėje neutrali, bešališka e, tarnyba. Aš vadovaujusi valstybės tarnybos vertybėmis, jos yra mano asmeninės vertybės. Ir manau, kad auditoriams Limoje, Meksikos deklaracijoje, Meksikoje atsinkamose deklaracijose tai yra vienas iš pagrindinių principų ir aš juos savo prisitaikiau. Uh, teikėte klausimą dėl audito proceso ir geros praktikos platinimą. Aš manau, kad turim kalbėti ir apie teigiamas, ir apie paskatas, ir apie tam tikras nuobaudas. Auditoriai turi atsiskaityti sąžiningai ir teisingai. Europos komisija turi pritaikyti e, nuobaudas, sankcijas, e, suspenduoti finansavimą, jeigu reikia. Lygiai taip pat auditorių atsakomybė yra mokyti administratorių, šviesti jos su, padėti jiems suprasti, kaip susidoroti su klaidomis. Aš mačiau e, antradienį, kai buvo paskelbta ataskaita ir kas buvo parašyta apie pensijų departamentą, kuriame aš dirbau. Ten yra pasakyta jau 25 metus e, to departamento apskaitoje yra klaidų. E, pastarojoje ataskaitoje yra kalbama apie 3 procentus ir 1 procento materialumo slengstis yra nustatytas. Ką daro nacionalinio audito administracija? Ji su tuo departamentu bendrauja, bando išstudijuoti klaidas, išnagrinėti jas, bandyti išsiaiškinti, kas gali būti už ties atsakingas ir kaip pagerinti tą procesą. Aš manau, kad toks mokymasis yra labai svarbus. Antradienio ataskaitoje yra labai gera schema, grafikas, jeigu neklystų, penktame puslapyje. Jame yra kalbama apie bendrijos biudžeto klaidų skirtingas kategorijas. Ir aš dabar kaip tik pradedu aiškintis, suprasti, kokios yra pagrindinės klaidos, pavyzdžiui, viešųjų pirkimo srityje. E, metinis klaidų skaičius turi būti e, svarstomas ir bandoma su juo kovoti, taikant ir teigiamas ir neigiamas paskatas. Ponas Gerbrandy, jūs klausite apie veiklos audito ataskaitas, ačiū už šį klausimą. Pagrindiniai tikslai pareigūnams vykdantiems pagrindinės programas e, nėra taip jau lengva apibriežti. Žinau, kaip tai yra sudėtinga, bet tai padaryti labai svarbu. Viena iš priežasčių, kurias aš išryškinau pateikdamas poveikio vertinimą e, sąjungos darbe, e, buvo ta, kad aš tikiu, kad gerai dirbant poveikio vertinimas gali būti gera, dirba, geram audito uh, veiklos vertinimui ateityje. Ir uh, generalinių direktorių metinėse ataskaitose turėtų būti kalbama daugiau apie tikslus, Auditorius negalės atlikti savo darbo gerai, jeigu neturės aiškių tikslų plano, aiškių rodiklių bazės. E, taigi darbas turi būti abiem kryptimis ir aš tikiuosi, kad taip iš tiesų bus, bet e, pagalvokite apie tai, kad poveikio vertinimas turi būti panaudotas audito darbe. Puiku, kad dabar jau parlamentas atlieka, turi savo audit, poveikio vertinimo padalinį, kuriuo aš tikiuosi pasinaudoti savo veikloje. E, kaip iš Europos audito rūmų rekomendacijų gauti konkrečių rezultatų. Aš pateikiau prieš e, metus pavyzdį dėl brandalinės energetikos, brandalinio elektrinių išmontavimo finansavimo. Ir manau, kad tai buvo geras pavyzdys, rodantis, kaip konkrečiai tas rekomendacijas gali virsti realybę. Dėl kvalifikacijos, ponė Audy, Jūs teisingai pastebėjote, aš nesu e, profesionalus auditorius, aš aiškiai tą pasakiau, aš turiu e, daug e, susijusios patirties aukštesnio rango valdymo sistemoje, finansų valdymo sistemoje. Aš manau, kad tai gali būti naudinga audito rūmuose dirbant ir aš manau, kad reikia turėti skirtingų įgūdžių tame darbe. Bet aš esu studijavęs finansų ir valdymo audito pagrindus, aš suprantu, kas yra balansas ir panašiai. Esu nagrinėjęs tarptautinius audito standartus labai aukštų lygmenių, kaip jau sakiau, ir taip pat žiūrėjau, kaip jie yra įgyvenami praktiškai, tai gali būti materialusis slengstis, imčių ėmimo metodika ir kiti principai taikomi audito darbe. Aš ir toliau tai studijuoju, esu pasiryžęs mokytis visą gyvenimą ir aš suprantu iš audito rūmų pirmininko, kad puikių galimybių audito rūmose tam turėsime. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą dėl nepriklausomybės, kai atsakinėjau pono Von klausimą. Uh, Ir galiausiai e, klausimas, kurį daugelis iš jūsų, keletas iš jūsų pateikėte dėl e, galutinio atsakymo, e, atsakymuose raštu. Manau, kad atsakydamas į jūsų klausimą raštu gana aiškiai parašiau. Labai svarbu, kad santykiai tarp audito rūmų ir Europos parlamento būtų palankus, pagrįsti abipusę pagarbą ir bendradarbiavimo norų. Jeigu nuomonė bus nepalanki, aš labai rimtai pagalvosiu apie e, kandidatūros atsiemimą. Reikės pasitarti su Junktinės karalystės vyriausybė, bet aš e, pirmiausia norėčiau suprasti, kodėl tokia nuomonė buvo priimta, kad e, aš galėčiau rasti geriausią būdą sureaguoti į tokį sprendimą. Labai ačiū. Dar vienas pono Mulderio klausimas, paskui dar vienas pono Audi ir tada baigsime. E, pradedam leistis link posėdžio pabaigos, todėl užsisekit diržus kaip lėktuve. Aš norėjau sužin, kaip jūs supra... norite išsiaiškinti priežastis, kodėl mes jūs atmesime. Ar jūs norit, kad mes jums slapto balsavimo priežastis paaiškintume? Būtent to aš nesupratau ir aš norėčiau, kad jūs apie tai atsakytumėte. Yep, Dar ponas Odį je veux dire, <clears throat> non, c'est dans la même. Dans la même... Euh, Ta pačia kryptimi. Nereiktų čia žaisti katės pelės, reikėtų ramiai kalbėti, pasirem... aišku, tada patirtis e, gan, gan varginanti. Jeigu jūs pasakote, kad atsiimsite kandidatūrą, tai galite atsiimti, nereikia diskutuoti to su savo vyriausybė. Pavyzdžiui, buvo kuratų kandidatas. Mm, kuris gal nesilaikė iš tikrųjų bendrijos viso mąstymo ir, ir vis tik tai buvo pateikta ta kandidatūra taryba. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs um, kalbėsite su savo vyriausybė, žinote, kaip uh, bus primesta jūsų kandidatūra, žinote, kaip viskas vyksta taryboje. Jeigu jūs gausite neįgiamą nuomonę, aš noriu paklausti, ar jūs atsinsite savo kandidatūrą, jūs neprivalote tartis su vyriausybė jūs e, turite mums pasakyti, arba jūs paliksite sprendimą ministrui pirmininkui, arba jūs e, atsimsite pat savo kandidatūrą. Tai pasakykite, kurio varianto laikysitės, jeigu mūsų nuomonė bus neigiama. Okay. Now, two questions. Taigi, du klausimai, du atsakymai, prašom. Leave, my... Ačiū. Mm, aš manau, kad savo poziciją aiškiai išsakiau atvirai, sąžiningai, tiek, kiek, kiek galėjau savo atsakymuose ir aštų ir žodžių, bet galiu šiek tiek plačiau paaiškinti. Aš esu valstybės tarnautojas ir kaip auditorius privalau išanalizuoti visus faktus ir suprasti visus įrodymus, kuriuos turiu ir tik tada priimti sprendimą. Mm, per 30 metų dirbau valdžios institucijose, tai aš galvoju, kad geriau neatsakinėti į hipotetinius klausimus, kaip asmuo sureaguos į būsimą įvykį, kategoriškai apibrėžiant savo atsakymą. Tai aš tikrai negaliu pasakyti, kaip aš sureaguočiau uh, į sprendimą, kurį priimtų komitetas, o paskui ir plenarinė sesija. Man atrodo, tiesiog racionalu būtų apibūdinti, kaip aš kaip valstybės tarnautojos veikiau ir veikiu. Ir aš manau, kad tuomet, kai sprendimas bus priimtas, aš prie, sureaguosiu į jį, į jį kaip sugebėdamas geriau, turėdamas tokią informaciją, kokią turėsiu tuo metu. Dabar dėl to, ar turėčiau pasitarti su savo vyriausybė, nuo šio momento e, aš esu vyriausybės iškelt tas kandidatas ir esu už tai dėkingas. Tai man atrodo būtų visiškai teisinga ir normalu ir atitiktų mano vertybę su jais pasitarti. Ačiū. Yeah, thank you very much, Mr. O Ačiū ponui Owenui už tai, kad mm, atsakėte į mūsų klausimus. Norėčiau tikrai nuoširdžiai Jums padėkoti. O dabar jau toliau dirbsime pagal savo procedūras. Ačiū Jums. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind. Äh Ponios ir ponai, kolegos, baigėme šio ryto darbo sesiją, dabar padarysime mm, peršauką pietums ir susitiksime vėl trečią valandą. Trečią valandą svarstysime Sondegard pranešimą. dėl žemės drebėjimo finansavimo. Dabar e, posėdis baigtas.